Okay, colleagues, can I bring the meeting to order before we go into the hearing on the airports package? Prieš pradedant klausimą dėl oro uostų e, paketo 15.30 turime apsvarstyti pono Panijos pranešimą. Ir tai yra pranešimas skirtas variklinių transporto priemonių garso lygiui. Pranešės ponas Parnio. Pone pirmininkė, parlamentui perduota e, teisės akto pasiūlymas dėl variklinių transporto priemonių garso lygio. Tai yra autobusų, e, furgonų, panašių transporto priemonių ir keturačių transporto priemonių garso triukšmo lygis yra reglamentojamas atskirų teisės aktų. Šiuo pasiūlymu siekiama šių tikslų supaprastinti teisinį reglamentavimo pagrindą užtikrinti, kad ši direktyva ir 12 susijusių direktyvų būtų pakeistos reglamentu, kuriuo numatomas apriepties, konkretus apriepties laukas. Antra, e, įvesti naujus bandymo metodus dėl CO, nes jungtinių tautų darbo grupė šioje srityje yra parengusi naujus bandymo metodus. Ir numatoma trejus metus taikyti tuos naujus bandymo metus metodus ir komisija e, e, rengia poveikio vertinimą. Trečias tikslas - pakeisti ribinės vertis. Komisija siūlo patlaipsniui mažinti skleidžiamą triukšmą atsižvelginti transporto priemonės tipą vidut, lengvų ir vidutinio dydžio transporto priemonių per penkis metus e, šių priemonių skleidžiamas triukšmas turi būti sumažintas 4 decibelais ir iki 2017 dar 2 decibelais. Ir transporto priemonės po to nebegalės sleisti didesnio triukšmo nei 68 decibelų. Praėjus penkiems metams reglamento įsigaliojimo sunkių transporto priemonių skleidžiamas triukšmas e, turėtų būti sumažintas iš viso 3 decibelais. 2014 ribinės vertas bus sumažintos 1 decibelu, 2017 2 decibelais ir paskui sunkvežimas skleidžiamas triukšmas neturėtų viršyti 78 decibelus. Taip pat šio teisės pasiūlymo tikslas nustatyti elektrinių ir elektrinių hybridinių transporto priemonių skleidžiamo triukšmo mažiausią lygį. Ir tai turi būti tinkamas garso lygis ir reikia šios, šios nuostatos turi būti suderintos su taikomomis technologijomis. Savo pranešimo nuomonėjame aš pasidžiaugiau komisijos pasiūlymu ir priminiau kad parlamentas visada siekia užtikrinti realistiškų ir įgyvendinamų tikslų įtvirtinimą. Šiame teisės akto pasiūlyme remiamasi šiais dalykais ir e, taip pat siūlome pakeitimuose neapsiriboti keturratėmis transporto priemonėmis, taip pat kalbėti apie dvirat, dviejų ratų ir trijų ratų transporto priemonės, nes nėra teisės aktų skirtų tokioms transporto priemonėmis. Todėl siūlau tekste paminėti būtinybę e, parengti kitus teisės aktus, kurie, kurie, kurie reglamentuotų triukšmo lygį skleidžiamą dviejų ir trijų ratų transporto priemonę. Taip pat siūlau e, pratesti laikotarpį, per kuriuos reikia e, tenkinti e, projekto siūlyme e, numatomus reikalavimus, 4 decibelai sumažinti per 7 metus nuo teisės akto įsigaliojimo ir iki 2013 sumažinti triukšmą 2 decibelais, o iki 2019 dar 3 decibelais, o sunkia svoriams, o sunkvežimiams siūlau komisijai pasitarti su valstybėmis narėmis dėl terminų. Toliau, elektrinių ir elektrinių hybridų transporto priemonių išleidžiamas triukšmas. Ten E, reikia kalbėti apie ypač, ypač akcentuoti, akcentuoti miestų teritorijas, nes e, šių transporto priemonių skleidžiamas e, triukšmas yra nulinis ir jų gali nejausti, ne, negirdėti aklieji. Ir tai kai kurie susiję reikalavimai turi būti privalomi taikomi šioms transportom priemonėm. Kalbant apie e, mūsų komiteto teikiamus pakeitimus, noriu dar pasiūlyti štai ką, atsižvelgti į kitus aspektus, kurie yra susijęs su transporto priemonių daromu triukšmu. Taip pat kalbėti apie pneumatinės įrangos keliamą triukšmą ir užtikrinti, kad e, būtų užtikrinamas skaidrus nuostatų gyvendinimas, taip pat e, kalbėti apie triukšmo lygį skleidžiamą piko metu miestuose. Jis neturėtų viršyti 90 decibelų. Tai e, tiek E, kalbant apie šio pranešimo pristatymą. Kitą kartą, paskutinį kartą mes jį nagrinėsime birželio 18 ir plenarnėje sesijoje 17-19 dienomis. Ačiū. Noriu perspėti parlamentarus, kad mm, pusę keturių pradėsime klausimus ir turime juos pradėti laiku. Suteiksiu žodį dabar šešėliniams ir EPP vardu panas Kozak. Kas su namasu? Pone Kozak. Ačiū pirmininkė, visų pirma noriu pasveikinti pranešėją su puikiai atliktų darbų. Esu tikras, kad dar turėsime e, galimybių šios lausimus panalizuoti, padirbėti kartu, nes tema yra labai svarbi. Mm, yra labai svarbi, nes jie yra siekiama supaprastinti ir sustiprinti mm, šios ryties nuostatas, mažinant triukšmo lygį. Čia turėjau galimybę mm, padiskutuoti šiais klausimais su atitinkamo sektoriaus atstovais, su, su interesuotomis šalimis ir esu padaręs tam tikrų jau išvadų. Taigi po šio posėdžio norėčiau su gerbiamu pranešėju pasidalyti savo mintimis, savo išvadomis, nes labai svarbu e, visų pirma galvoti apie e, tinklus ir išanalizuoti tam tikrus klausimus, kurie dar nėra išspręsti, pavyzdžiui, padangų kokybė, nes padangų sukeliamas triukšmas labai skirtingas gali būti priklausomai nuo um, medžiagos, iš kurios yra pagamintos padangos. Taip pat reikia panalizuoti kokios transporto priemonės dabar yra naudojamos, kokios buvo gaminamos iki šio laiko tarpio ir pagalvoti, ką daryti mm, dėl jų, kad matavimai būtų tikslesni. Toliau kalbant apie ribinės vertės, būtina pasirūpinti, kad tos uh, ribinės vertės būtų prie, priimtinos visoms suinteresuotoms šalims. Čia būtų du kontroversiški klausimai. Vienas būtų dėl hybridinių automobilių. Komisijos pasiūlymas, kurio tikslas yra nustatyti fiksuotą minimalų e, triukšmo lygį, yra gan įdomus. Yra įmanoma pasitelkus techninės inovacijas užtikrinti, kad e, naujusios transporto priemonės būtų tylesnės. Todėl reikia galvoti ir apie hybridinės transporto priemonės. Kitas dalykas yra greičio apribojimai, nes kuo greičiau automobilis važiuoja, kuo greičiau transporto priemonė važiuoja, tuo didesnį triukšmą jis kleidžia. Noriu padėkoti pranešėjai už tai, kad jis stengiasi atsižvelgti į um, aklųjų problematika ir būtent siekdamas apsaugoti akluosius jis e, siūlo minimal, nustatyti minimalų triukšmo lygį uh, e, hybridinėms transporto priemonėms. Reikia nepamiršti, aišku, ne vien tik tai aklųjų, bet ir um, žmonių su kitomis negaliomis, pavyzdžiui, žmonių turinčių uh, klausos sutrikimų, um, kurčiųjų, nes jie, jais taip pat reikia pasirūpinti, kad kad jie galėtų laiku pastebėti mm, transporto priemonę ir išvengti susidūrimo su ja. Aš tikiuosi, kad e, per kompromisinius pakeitimus turėsime galimybę išspręsti tos klausimus. Savęs ar liberalų vardu. Head kolleegid, mootorsõidukite müratase on kahtle. Ačiū pirmininkė. E, kolegos, e, variklinių transporto priemonių keliamas triukšmo lygis yra labai svarbus klausimas ir labai svarbu, kad mes atsižvelgtumėm į žmonių lūkesčius, kalbant apie triukšmą mažinimą. Ir transportas yra labai svarbus veiksnys, aišku, kai kalbame apie um, transporto efektyvumą aktyvumą žmonės nori, reikia nepamiršti, kad žmonės nori gyventi ir švaresnėje aplinkoje. Uh, Kiek žinau, pranešėjas dar nedirbo su šešėliniais pranešėjais, bent jau su liberalų frakcijos, kiek žinau, o tai būtų buvę svarbu, nes triukšmo, lyg, triukšmo lygio mažinimo nuostatos susilaukė didžiulio susidomėjimo iš transporto sektoriaus ir transporto priemonių gamintojų pusės. Dabar komisija yra pasiūliusi nuostatą skirsti pagal um, transporto priemonių galingumą iki 150 kW ir um, galingesnėms transporto priemonėms. Uh, Aš sakyčiau, kad tos kategorijos turėtų būti išplėstos ir turėtų būti skirtingos trys kategorijos iki 108 kW, nuo 108 iki 150 kW ir nuo virš 150 kW. Ypač reikėtų galvoti apie sunkesias transporto priemonės ar autobusus. E, taip pat galvoti reikia apie mm, įgyvendinimo laikotarpius ir atsižvelgti ir, tai, ir į tai, ar gamintojai sugebės pasiūlyti tinkamų transporto priemonių iki šios nuostos įsigalios, o juk naujų technologijų plėtrai dažnai prireikia net ir dešimties metų. Um, Taip pat noriu atkreipti pranešėjo dėmesį tai, kad jis yra nėra pateikęs papildomų paaiškinimų savo pasiūlyme dėl atitinkamų elementų, pavyzdžiui, dėl mažesnių, mažesnio galingumo variklių. Kodėl siūlote um, 1150 kubinių centimetrų uh, ribą? 1900 kubinių centimetrų. Uh, variklio tūrio. Jūs sakėte, kad jūs tarėte su suinteresuotomis šalimis. Ir per Kars 21. Tačiau matau, kad tie pasiūlymai yra nederinti suinteresuotomis šalimis. Uh, Aš noriu pasakyti, kad liberalai pasisakys už triukšmo lygio mažnymą ir aplinkos taršos mažnymą, tačiau reikia atsižvelgti į transporto sektoriaus interesus taip pat. Siekiant triukš, mažinti triukšmo lygį reikia atsižvelgti į, ne tik tai į variklių galingumą, bet taip pat ir į e, padangų, pavyzdžiui, pra, e, gamybą ir panašius aspektus. Ačiū. Esu tikras, kad pranešėjas tikrai konsultuosis su šešėliniais pranešėjais per ateinančias savaitės. Mūsų e, kolegos prancūzai tikrai e, turėjo labai daug susitikimų per praėjusią savaitęs, nes vyko su rinkimu susiję klausimai. Rinkimai susiję klausimai. Ponas Taylor. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už nuomonės projektą. Anot pasaulio sveikatos organizacijos aplinkos triukšmas turi labai vieną iš didžiausių neigiamą poveikį sveikatai. Milijonai žmonių ES kenčia nuo didelio triukšmo, nuo didelio triukšmo lygio. 55 tūkstančiai žmonių miršta per nelik anksti, būtent dėl keliamo triukšmo. Na, o 245 tūkstančių asmenų patiria su kraujagislių ir širdies sistemomis susijusių sutrikimų dėl triukšmo. Taigi yra būtina imtis atitinkamų priemonių tam, kad Europos keliuose sumažėtų transporto priemonių keliamas triukšmas. Deja, komisijos pasiūlymas nėra tinkamas tam, kad būtų uh, saugoma žmonių sveikata ir taupamos lėšos, <coughs> mažinant transporto priemonių keliamą triukšmą. Dėl to žaliųjų frakcija pateiks pakeitimų dėl pono Parnio nuomonės ir mes prašysime išbraukti jo pakeitimus nuo 10 iki 13. Mes prieštaraujame tam, kad būtų atidėtas reglamento e, įsigaliojimas. Mes taip pat pateiksime pakeitimų, siekdami užtikrinti, kad e, atidėjimas galėtų būti tik triems metams po paskelbimo. Ir mes manome, kad e, transporto priemonės turėtų būti testuojamos uh, atliekant, kai yra varomi keturi ratai, ne vien tik du. Nepamirškime, kad triukšmas yra antras pagal pavojingumą veiksnys žalojant žmonių sveikatą, dar kenksmingesnė yra tik oro tarša. Ačiū toliau, pane Foster. Ačiū pirmininkai. Ačiū pranešėjai. Iš tikrųjų, galbūt būtų verta staptelti ir aptarti išsamiau kai kurios klausimus. Aš perskaičiau komisijos pasiūlymą ir turiu pasakyti, kad nelabai suprantu, iš kur komisija paėmė skaičius dėl decibelų. Man atrodo, kad komisijos pasiūlyme nebuvo atsižvelgta į realią situaciją. Nebuvo atsižvelgta į tai, ką inžinieriai gali padaryti ir ko negali. Jeigu mes bandome sumažinti variklio keliamą triukšmą, tai reikia atsižvelgti ir į sudeginamo kūro kiekį. Man visiškai nekyla problemų dėl to, kad Mes dabar diskutuojame apie tai, kaip reikėtų sumažinti triukšmą. Iš tikrųjų, triukšmą reikėtų mažinti. Tačiau mes turime vadovautis realistiškais komisijos pateiktais pasiūlymais. Ir man atrodo, tiesą sakant, kad komisijos pasiūlymas vis dėlto nėra labai realistinis. Mes nesame lobistai, mes buvome išrinkti savo rinkimo apygardose, mes tarėmės su inžinieriais ir ko gero galiu pasakyti, kad komisija su nieko nesitarė ir nes, nesikonsultavo. Aš jaučiuosi žįsta, kai komisija pateikė informacijos, kad jie liko poveikia vertinimą ir teigia, kad įgyvendinus komisijos pasiūlymą bus sutaupyta 117 milijardų iki 2030-ųjų. Iš kur tokie skaičiai? Kada vyko diskusijos? Man atrodo, kad komisija mus laiko tarsi vaikais. Mes žinome, kad poveikis bus, bet iš kur komisija nukabino tokius skaičius? Kaip jau sakiau. <clears throat> Tikrai neketinu sėdėti rankas sudėjus. Ir Aš tikrai norėčiau rasti tinkamą išeitį. Europos Sąjungoje pramonė, pramonė sudaro daug grandinės dalių. Aš tikiuosi, kad mes kaip transporto komiteto nariai tikrai sugebėsime rasti tinkamų pasiūlymų. Ačiū. Ačiū, ponė Fosa, dabar pon... Mes Lagrange iš komisijos. Prašau kalbėti tik tai dvi minutės, bet nepirkite to asmeniškai, nes po to mūsų laukia tikrai ilgas renginys. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas. Labadiena visiems. Noriu padėkoti transporto komitetui už galimybę sutikta mums e, išsakyti savo nuomonę dėl e, pra, nuomonės dėl pranešimo, dėl nuomonės. Norėčiau visų pirma pakalbėti apie reglamento taikymo aprepti, kaip ją komentavo e, pranešėjas. Mes nekalbame savo pasiūlyme dėl, apie tri, trijų ratų transporto priemonės dėl to, kad apie, tai, apie jas kalbama kitose teisės aktuose. Tai bus rėminė, mes pat teikėme, teiksime rėminį reglamentą uh, skirtą dviejų ir trijų ratų transporto priemonėms. Tas pasiūlymas pasieks parlamentą. Dėl siūlomų e, kriterijų ir, ir keltų tenkinimo, dėl taip pat E, kalbant apie transportinius automobilius, sunku apsispręsti, kokie apribojimai turėtų būti numatyti spor, sportiniams automobiliams. Elektrinės ir elektrinės hybridinės transporto priemonės. E, kalbant apie jas, norėčiau viską pristatyti konkrečiame kontekste. E, šis reglamentas perima tarptautinius reikalavimus elektrinėms transporto priemonėms ir norime tokius kriterijus įteisinti ir kalbant apie minimalų e, kalbame apie minimalius reikalavimus transporto, elektrinės transporto priemonėms. Tos priemonės dar plėtojamos, tobulinamos ir dar sunku e, nu, nu, prognozuoti, kurie, kokios jos bus ateityje, kaip jis atrodo ateityje. Toliau paskutinis pastebėjimas. Integruotas požiūris, jis buvo keletą kartų minėtas. Uh, pranešėjo ir šešėlinių pranešėjų. Mes suprantame, kad reikia bendro požiūrio į triukšmo mažinimą ir būtent todėl mes patvirtinome reglamentą dėl triukšmo, kurį kelia pneumatinė įranga. Ir noriu pasakyti, kad šis reglamentas padeda įgyvendinti, yra sistemos dalis, dabar yra prieinamasis laikotarpis ir todėl sunku dar įvertinti galimą reglamento poveikį prieš užtikrinus, prieš užbaigus jį kurti. Ir galiausiai, kalbant apie konsultacijas, noriu priminti, kad šis pasiūlymas nėra visiškai naujas. Jis buvo svarstomas tarp tarptautinėme kontekste jau keletą metų, su pramonė buvo pasitarta, pasikonsultuoti dvišalių susitikimų pagrindų, KARS 21 kontekste. Taip pat paveikėme poveikio vertinimo studiją, prieš kurią pasirodė labai detali šio mūsų teisės akto pasiūlymo analizę. Tai tiek, ką, ką galėčiau pasakyti šiandien. Ačiū, kad jūs taip trumpai kalbėjote taip pat, Parnio. Pusę minutės, pirmininkė, kad, ne, kad laiku pradėtumėm klausimus ir iš tik dėkoju už tai, kad um, ir, ir turint omenyje labai svarbius rinkimus Prancūzijoje, kad vis tik tai atkreipė dėmesį į, į šį darbą. Uh, Noriu tik tai pasakyti, kad e, tikrai buvo labai intensyvės tos savaitės, tai dabar artimiausiomis dienomis planuoju e, padirbėti su šešėliniais pranešėjais, mes turėsime galimybę tada pasiderinti visus klausimus, pasitarti. Aš matau, kad e, atsižvelgiant į parlamentarų pasisakymus yra skir gan skirtingų požiūrių ypač dėl uh, skirstimo į kategorijas, pavyzdžiui, ar, ar, ar kitų nuostatų, aš manau, kad bus galima padirbėti kartu ir parengti kompromisinius pakeitimus. Ačiū ponui Parniu. Noriu priminti pakeitimų pateikimo terminas yra gegužės 15 diena. Balsuosime transporto komitete birželį, o aplinkos komitete bus balsuojama Liepos mėnesį. Kaip girdėjome, pranešėjas um, renks tuo šešėlinių pranešėjų sutikimus. Ačiū. Kitas darbo atvarkės punktas yra oro uostų paketas, klausimai. Manas Baldvin, ar jau jis čia? Yeah, yeah, not a problem. Not a problem. Not a problem. Yeah, it's Matthew here. Matthew Walden.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 Okay, colleagues. We now go into the... Kągi kolegos, pereiname prie oro uosto paketo viešųjų klausimų dalies. Prisimenate šį ryt, kai kalbėjome apie TNT, prašiau jūsų drausmės, prašiau tik užduoti klausimus, o nedaryti ilgus pasisakymus. Aš sugrįšiu uh, prie tokio savo kreipimosi ir šiandien popie, po, per visą popietę, kadangi tikrai dar sunkiau man bus užtikrinti, kad baigtumėm laiku šios lausimus. Yra didžiulė problema dėl klausimų ir ateityje su koordinatoriais e, dėl tos problemos turėsime pasitarti, kadangi tikrai Yra kolegų nusiskundimų, kad jie norėjo pasakyti, bet laiko nebuvo ir patikėkit, man tikrai labai sunku viską sutalpinti. Prieš pradedant klausimus, bendros pastabos dėl oro uostų paketo. Ponas Baldwin, Matthew Baldwin iš uh, E, MUF generalinio direktorato pasisakys, o po to bus e, prelegentai, kurie kalbės apie nusileidimo pakilimo tarpsnių reguliavimą ir kaip pagerinti oro uostų pajėgumus. Visų pirma, ponas Baldvin pristatys visą oro uostų paketą. Ačiū labai, prašyčiau sutilpti įmanomai penkias minutės. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu kaip galima greičiau, kiek įmanoma greičiau. Dėkuoju Jums už galimybę pristatyti oro uostų paketą. Kalbėsiu trumpai ir pas, būsiu iki pat klausimų pabaigos ir tikiuosi, kad galėsiu atsakyti į jums rūpimus klausimus. O dabar labai trumpai aptarsiu tuos um, susirūpinimą keliančius klausimus, kurie iki šiol yra iškelti. Uh, porą minučių skirsiu tam, kodėl mes iš viso rengėme oro uostų paketą. Visų pirma, dėl politikos priežasčių. Jūs žinote visus tos argumentus, kad oro uostai yra labai svarbus, tai yra darbo vietų kūrimo, um, augimo, skatinimo šaltinis, tai iš esmės Europos vartai į pasaulį, tai yra labai svarbus uh, rinkos segmentas, apie trešdalis oro pasaulinio transporto rinkos yra būtent mūsų oro uostai. Taigi labai svarbu galvoti galvoti apie pajėgumus oro uostuose. 2010 metais turėjome tik vieną iš 25 labai sparčiai augančių oro uostų Europoje. Bet dabar matome, kad ir kiti oro uostai prisivyja. Dabar 19 mūsų pagrindinių oro uostų iki 2030 metų bus ant sprogimo ribos ir todėl iš esmės tai gali būti problema įgyvenant Europos bendro, bendro dangaus um, visą paketą ir, ir komisija apie tai galvoja. Visų pirma, mes turime galvoti apie paslaugų kokybės klausimus, aišku, ir jūs, žinoma, kasdien apie tai kalbame, kalbate, kad tai labai svarbu keleiviams, oro uostų naudotojams ir, žinoma, reikia atnaujintų teisinių nuostatų um, oro uostams. Um, Dėl politikos priežasčių yra kai kurios reformos numatomas, bet yra ir kitų priežasčių. Noriu parlamentui priminti, kad šį paketą parengėme jūsų iš esmės pirmininkė siūlymų. 2007 metų Jensen pranešimas buvo dėl oro uosto teikiamų paslaugų ant žemės ir pajėgumų, augančio skrydžių poreikio ir visų žingsnių, ką reikia padaryti ES lygmenių. Ir Jensen pranešime buvo paskatinta komisija atlikti, atlikti poveikio įvertinimą dėl dėl direktyvos įgyvenimo ir dėl tam tikrų gairių, kaip e, interpretuoti atitinkamas nuostas, reikėjo išaiškinimo, pavyzdžiui, dėl darbuotojų apsaugos. Taigi, Mes čia neiš dangaus e, nuraškėme tą mintį. Dabar dėl e, nusileidimo pakilimo tarpsnių valdymo. E, komisija peržiūrėjo, aišku, reglamentą atsižvelgdama į krizę ir jūs, manau, teisingai paskatinote mus peržvelgti ir nusileidimo pakilimo tarpsnių, taip vadinamų slotų reguliavimą ir kad pažiūrėtumėm, ką būtų galima padaryti, kad būtų galima efektyviau turimus menkus oro uosto išteklius panaudoti. Nes mes tengiame sureaguoti Europos parlamento, aišku, e, pageidavimą šioje srityje ir labai tikiuosi, kad mūsų pasiūlymai atitinka jūsų lūkesčius. Dabar kokie būtų mūsų pasiūlymai? Labai trumpai dėl nusileidimo pasikilimo tarpsnių. Mūsų labiausiai apkrauti oro uostai nėra naudojami taip, kaip turėtų būti naudojami, todėl mes siūlome slotų mobilumą. <clears throat> E, per e, e, priekybos įvairias priemonės. Tai būtų labai naudinga ir mūsų keleiviams. Antrinė priekyba užtikrintų, kad slotai būtų skirti toms avialinijoms, kurios galėtų geriausiai panaudoti juos. Tas, ta antrinė priekyba yra labai svarbi, nes, aišku, svarbiausia yra, kas turi kurios slotus, kuriuose oro uostuose. Ir čia tuose pasiūlymuose yra kalbama ypač apie slotų koordinavimą. Tai yra ypač svarbu užtikrinant efektyvų slotų, tai yra nusileidimo pakeilimo tarpsnių e, e, koordinavimą. Ir mes pasiūlėme um, pakoreguoti tą, taip, tą žymę, žymėje um, taisyklę arba naudok arba prarasi e, galimybę turėti slotą pagal 85-15 procentų taisyklę. Ir čia iš esmės susidūrėme su labai didžiuliu lobizmu prieš tokį pasiūlymą. Mes visiškai suprantame, aišku, kad tai yra visiškai natūralu, jog šios sektoriaus asociacijos frakcijos um, norėtų išlaikyti savo pozicijas, neįsileisti naujai ateinančių um, operatorių, tačiau labai svarbu, kad mes užtikrintumėm teisingas ir sąžininkas taisyklės visam sektoriui. Dabar dėl um, oro uostų paslaugų ant žemės, čia aišku reikia efektyvumo, kokybę ir kiekybę pagerinti. Mes norime evoliucijos, ne revoliucijos, kaip ir su slotais. Ir čia, kur, pavyzdžiui, yra dar nedidelis pasirinkimas paslaugų teikėjų oro uostuose, mes galvojame, kad būtų galima galima tą pasiūlą išplėsti nuo dviejų iki trijų teikėjų tokių paslaugų, kurios yra teikiamos oruose ant, tų antžeminių paslaugų mm, galvojame, kad būtų neteisinga mūsų pasiūlymus dėl um, antžeminio rosto paslaugų vertinti kaip uh, tik tai vieną apie konkurencijos didinimo, pas, vertinti tik tai kaip konkurencijos didinimo pasiūlymus. Mes norime, kad ir standartų būtų laikomasi. Labai svarbu išsiaiškinti, kurios valstybės narės gali padaryti ką, kad būtų galima pagerinti um, darbuotojų darbo sąlygas taip pat. Ir um, Pavyzdžiui, turėtų būti galimybė perimti darbuotojus ir paslaugas ten, kur yra ribota pasiūla. Mes taip pat galvojame, kad turi būti ir minimalios taisyklės dėl darbuotojų apmokymo. Mes galvojame, kad mūsų pasiūlymas dėl antžeminių paslaugų rovostus yra tikrai sąžiningas ir teisingas. Na ir galiausiai dėl triukšmo. Čia, aišku, labai svarbu užtikrinti pusiausvyrą, nes tai, kas yra siūloma, e, siekia užtikrinti e, ne vien tik tai tarptautinės civilinės organizacijos nustatytas taisyklės dėl pusiausvyros šioje srityje, mes taip pat norime užtikrinti ir tai yra natūralu, kad apsaugotume mūsų piliečius nuo pernelyg didelio oro transporto keliamo triukšmo, ypač kai eina kalba apie gyvenamas vietovės netoli oro, netoli oro uostų. Taigi Reikia galvoti, aišku, apie įvairius pasikeitimus, kurie gali ypač pakeisti srautus, transporto srautus ir reikia atidžiai juos pasverti prieš juos priimant. Čia vienas svarbus mūsų pasiūlymo aspektą noriu paaiškinti, nes gali būti jis netinkamai interpretuojamas ar neteisingai suprastas. Mes tikrai labai gerbėme vietos sprendimų prieimimo procesus ir komisija tikrai visiškai nenori uh, įtakoti sprendimų, kurie būtų prieimami priimami dėl vietinių priemonių triukšmui mažinti. Mes tik tai norime, kad triukšmo pribojimo nuostatos e, būtų priimamos visiškai skaidriai ir objektyviai. Taigi mes norime kalbėti apie procedūras, o ne apie esmę. Mes norime vietos sprendimų e, esmės ir turinio neįtakoti. Mes norime, kad būtų išsaugotas subsidiarumas. Ir galiausiai e, laikantis e, susitarimų tarp ES e, ir JAV. Tikimės, kad galėsime dar labiau amerikiečių paskatinti atverti rinkas ir taip pat galvoti apie nuosavybės aspektus. Taigi, pirmininkė, aš tikiuosi, kad mūsų pasiūlymas į mus priimtinas ir taryba padarė nemažai pažangos ir per tris mėnesius mes įveikėme pagrindinius elementus dėl um, darbuotojo apsaugos, dėl uh, triukšmo subalansuoto požiūrio, uh, <coughs> dėl kitų aspektų ir mes labai sveikiname uh, šiandien surinktus klausimus, nes tai yra labai svarbus parlamento uh, ketinimų dalyvauti šiuose procesuose uh, signalas. Dėkuoju Jums uždėmesi. Baldwin. Now, Labai ačiū ponui Baldwin. Jis e, persikelia prie kito stalo. Iš salės niekur nepabėga, bet tiesiog mūsų stalas priekė nėra pakankamai ilgas, kad sutilptų visi ekspertai. Taigi ponas Baldwin atsisės šalia kitų komisijos atstovų ir jis visą laiką viską girdės. Taigi, norėčiau kreiptis į pranešėjus. Siūlyčiau pranešėjams visų pirma klausytis e, tai, ką pasakys e, mūsų svečiai. Čia kreipiuosi pana Udžija Zasada ir e, Leichtfried, o paskui pasisakys mūsų svečiai, suteiksiu žodį būtent jums pranešėjai. Taigi, dabar Norėčiau suteikti žodį pirmam kalbėtojui. Penkios minutės pon, ponui Simon Smith. Jis atliko poveikio vertinimą susijusiu su reglamentu 9593. Norėčiau pasakyti, kad niekada Europos parlamento istorijoje ataskaita nebuvo susilaukusi tiek daug diskusijų. Taigi, ponas Simon Smith, žodis jums, penkios minutės, prašom. Labai ačiū. Visų pirma, norėčiau pateikti šiekas tokios e, istorijos. <coughs> Iš tikrųjų, ES oro uostai yra labai užimti, transporto srautai vis auga, o oro uostų negalima plėsti, nebeimanoma plėsti pavyzdžiui, ir daugelis to atsidūrė nepasidėtinę situaciją, pavyzdžiui, Heathrow oro uostas. Vien tik tais laiko tarpsniai negali išspręsti visų oro uostų problemų, bet svarbu, kad tie laiko tarpsniai būtų paskirstyti kiek įmanoma veiksmingiau. Šioje skaidrėje aš norėčiau uh, paaiškinti, kaip vienoje ir Heathrow oro uoste keitėsi laiko tarpsnių paskirstimas. Pastaraisiais metais yra vis daugiau e, tokių oro uostų kaip Heathrow, kai yra suteikiama tiek laiko tarpsnių, kiek tik įmanoma ir nebėra sistemoje jokių laisvų tarpsnių. Laiko tarpsnių paskirstimas yra administracinis. Oro linijos turi tam tikras istorinės teisės dėl laiko tarpsnių naudojimo ir tas kriterijus naudok arba prarasi yra naudojamas gana ribotai. Dėl to e, varžovams, besivaršančiams oro linijoms sunku patekti į e, labiausiai užimtus oro uostus. Taigi, Čia galėčiau paminėti tokį pavyzdį kaip Heathrow, Frankfurto oro uostai. Oro linijos dažnai turi laiko tarpsnių dėl istorinių priežasčių, nes jos skraido iš tų oro uostų jau 10-20 metų, taigi svarbu, kad tokius laiko tarpsnius oro linijos panaudotų kiek įmanoma veiksmingiau. Jeigu laiko tarpsniai būtų paskirstyti pagal rinkos mechanizmą, tai tuomet e, tos oro linijos, kurios turi didesnių lėktuvų, gali pervežti daugiau keleivių, gali vykdyti skrydžius visais metų laikais, e, turėtų daugiau galimybių. Ta galėčiau pasakyti apie Frankfurto, Heathrow oro uostus. Taip pat dar noriu paminėti ir tas oro linijos, kurios vykdo e, tolimus skrydžius. Ataskaitoje minime ir aukcionus, kur galima įsigyti laiko tarpsnių. Tačiau tokie aukcionai nelabai pasiteisina praktikoje. Antrinė priekyba laiko tarpsniais. Tai galėtų padaryti didžiulį skirtumą situacijoje, situacijai, kuri yra dabar didžiosiuose oro uostuose, o taip pat ir mažesniuose. Mes atlikome analizę ir paaiškėjo, kad jeigu ES būtų pradėta vykdyti antrinę priekybą, tai iš to tikrai daug kas turėtų naudos. Yra ir daugiau pasiūlymų. Kaip jau sakiau, ateityje laiko tarpsnių paskirstimas e, taps vis svarbesnis, dėl to reikia ir atitinkamų priemonių, kurios užtikrintų kiek įmanoma veiksmingesnį veikimą. Operatoriai turėtų veikti nepriklausomai vienas nuo kito ir naudoti skaidriais domenimis. Dar keletas smulkių pakeitimų taip pat galėtų būti atlikti ir tai galėtų turėti įtakos transporto uh, srautams labiausiai užimtose oro uostose. Taip pat reikia pasakyti, kad ne visos problemos gali būti išspręstos. Kai kurios oro linijos norėtų, kad e, labiausiai piko valandomis laiko tarpsniai būtų skirti keleivių pervežimui. Taip pat e, kai kurios naujos oro linijos taip pat norėtų gauti laiko tarpsnių. Tačiau jeigu pajėgumai nebus um, keičiami, tai sunku tikėti čia kokiu nors pokyčiu. Ačiū Simonui, toliau Mergan Fulks iš Airports Council International e, politikos klausimų direktorius. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti komitetui, parlamento komitetui už kvietimą man kalbėti ir pristatyti mūsų požiūrį. Mūsų asociacija vienyje beveik 400 oro uostų 60 e, valstybių. Ir svarstydami šį pasiūlymą mes jį svarstome būsimų oro uostų pajėgumų kontekste. Komisija tikrai puikiai padirbėjo rengdama komunikatą dėl pajėgumų ir kokių aplinkybių, ten apjungti įvairių susiję aspektai. Pateikta labai gera oro uostų pajėgumo analizė, taip pat buvo minėta vieningo dangaus iniciatyva. Šioje skaidrėje, kaip matote, e, e, oro eismas turėtų be, išaukti beveik, beveik dvigubai iki 2030-ųjų ir kai kurie oro uostai bus tikrai labai apkrauti. E, Taigi Europoje sunku laiku uh, užtikrinti reikalingus oro uostų pajėgumus. Prireikė beveik 50, 15 metų, kad būtų pasirūpinta kai kuriais ypač apkrautais oro uostais Europoje, Frankfurto, Londono oro uostais. Todėl reikia geriau užtikrinti oro uosto reikalingus pajėgumus, kad galėtume tenkinti. Mm, augančius poreikius, tačiau, kad tai būtų įmanoma, reikės geriau išnaudoti jau egzistusius pajėgumus ir būtent apie tai ir kalbama komisijos pasiūlyme. Mes manome, kad komisijos pasiūlymus dabartinė sistema drastiškai nekeičiama, tiesiog stengiamasi ją tobulinti. Ypač turbūt tai, kad e, tarpsniai neatimami ir komisija abejoja, ar reikia skelbti au, tų tarpsnių aukcioną. E, Taip pat svarbu, kad reikia priderinti vietos rinkų sąlygas ir ieškoti tinkamo vaidmens e, tinklų o, valdytojams, oro uosto tinklų valdytojams. Manome, kad daugelis komisijos pasiūlymų užtikrins geresnį esamų pajėgumų panaudojimą, pavyzdžiui, antrinės priekybos legalizavimas Taip pat e, nuostos taikomos naujiems veikėjams rinkoje, e, konkurencijos užtikrinimas, taip pat didesnis skaidrumas bendrai. E, to taikomo iki šiol santykio pakeitimas 80 ir 20 procentų panaudojimo laiko, perėjimas prie 85 procentų ir 15 procentų gauto laiko panaudojimo. Reikia numatyti lankstumą tuo atveju, jeigu susidarys kokia dėl nenugalimos jėgos situacija pasikeis. Taip pat reikia nepamiršti teisėtų oro uostų interesų, išnaudoti turimus pajėgumus maksimaliai. Uh, tarpsnių serijų praplėtimo. Pritarėme komisijos e, pasiūlymui pakeisti tarpsnių naudojimą žiemos laiku. Ir, bet, bet kokiu atveju penki tarpsniai, bet kurioje vienoje tarpsnių serijoje turėtų būti vienas po kito. Manome, kad tai užtikrins reikalingą lankstumą oro uostams ir avialinijoms ir tai leis būtent geriau panaudoti oro uostų pajėgumus. Konkrečiai, e, vertinant komisijos pasiūlymo galimą poveikį, pateikėme keletą pavyzdžių 80 procentų taisyklės pavertimas 85 procentų laiko taisyklė Getviko oruoste, kur yra, kuris yra labai e, aktyviai naudojamas vienos pakelimo nusileidimo uostos, oro uostas, kur, kuriuo praeitais metais pasinaudoja 33 milijardai keleivių. Mes norime sukurti papildomai 320 slotų ir galime tuos tarpsnius pasiūlyti perskirstimui visoms e, oro linijoms. Atitinkamai, pagal komisijos pasiūlymą, jeigu e, tarpsnių serijas paradėdinsime nuo 5 ir iki 15 savaičių, tai suteiks galimybę 300, 321 papildomui skrydžiui tarpsnių rezervavimo sistema. Mes tokią sistemą išbandėme 2009-aisiais, e, suskirstė metus į keturis sezonus, du vasaros sezonus ir du žiemos sezonus. Paaiškėjo, kad sumažėjo nepanaudojamų tarpsnių 10 procentų. E, ir buvo užtikrintas veiksmingesnis pajėgumų panaudojimas. Ir noriu pasakyti, kad mūsų organizacija, tai yra Airports Council International Europa, mano, kad taip, už, kad taip pat turime siekti geriausio interesų subalansavimo. Ačiū. Ačiū, pana Felks. Aš taip suprantu, kad dabar kažkas turės susikeisti vietomis, kadangi turime tik vieną nešiojimą kompiuterį Europos parlamente ir prelegentas turės prie jo prisėsti. So the next speaker is Mr. Atar Hussain. Hussain. Taigi dabar kalbės Atar Hussain Khan, Europos avialinijų asociacijos atstovas. Žodis jums penkiom minutėm. Everyone. Ačiū pirmininkė, laba diena, gerbiami transporto komiteto nariai. Džiaugiuosi galimybę pasidalyti su jumis um, Europos avialinijų asociacijos pastabomis dėl uh, paskirti laiko tarpsnių reglamentų. Mes turime apie 34 e, vėlinės narės, virš 10 tūkstančių skrydžių per dieną. E, iš tikrųjų, susidurėme su didžiuliais sunkumais gaudami laiko tarpsnius visame pasaulyje kasdien. Įdomu yra pastebėti, kad mm, šio tikslo, e, šio seminaro. Mm, tikslas yra padidinti oro uostų pajėgumus. Ir aš noriu pasakyti, kad iš esmės pasiūlymą nepadidins oro uostų pajėgumų. Pajėgumų stiprinimas tai yra infrastruktūros didinimas. Tai didina oro uostų pajėgumus. Matome labai aiškę skaidrę apie Londoną ir Frankfurtą vieni iš didžiausių Europos oro uostų ir lyginu su tuo, kas vyksta Kinijoje ir artimuose rytuose ir jūs aiškiai matote, pavyzdžiui, Dubajuje kiek keleivių yra aptarnaujama ir iki 2010 metų skaičius išauks nuo 60 milijonų iki 260 milijonų per 10 metų. Man atrodo, tai yra viena iš pagrindinių pastabų, ką reikėtų pasakyti šio klausimu. Svarbiausia yra, jeigu norime padidinti oro uosto pajėgumus, reikės statyti infrastruktūrą, o laiko tarpsnių paskirstimo reglamentų perža pati savaime nieko neduos. Taigi, laiko tarpsnių paskirstimo sistema, kaip jūs žinote, šiandien yra tarptautinė sistema, kuomet iš A oro uosto, e, oro uosto vyksta vėlinėje oro uosto B, reikia laiko tarpsnio abiejose oro uostose išvykimui ir atvykimui. Ir pirmin atgal tas pats. Taigi tos taisyklės, kurios reglamentuoja laiko tarpsnių paskirstimą, turi būti vienodos ir ten, ir ten, nes tikrai neprasminga, jeigu vienoje pusėje parametrai ir kriterijai yra vienokie, o kitame oruoste visiškai kitokie. Klausimas vėlgi yra toks, ar ES vėl bando primesti savo unikalias taisyklės ne europiniams oruostams. Aš sakyčiau, kad m, mm, tai nebūtinai gali būti gera mintis, nors kalbu kaip mm, Europos avilinio asociacijos narys. Taigi mes galvojame, kad čia reikia daug daugiau skaidrumo. Kai kalbame apie laiko tarpsnių paskirstimo e, taisyklės ir tai, kad čia reikia kalbėti ir apie koordinatorių skaidrumą, ir procesų skaidrumą, ir antrinės priekybos visą išaiškinimą. Mes galvojame, kad jeigu bus kažkokių tai uh, piknaudžiavimo atveju, blogų e, taikymo atveju mes tikrai stengsimės visą tai panaikinti. Dabar dėl um, taisyklės naudoja arba prarandi 80-20 procentų, mes turime pavyzdį, už 10 savaičių dabar avialinijos turi galimybę anuliuoti dviejų savaičių veiklą iš dešimties savaičių ir tuomet yra laikomasi dar tos 80-20 taisyklių. Apatinė dalis, jeigu būtų uh, pakeista ta taisyklė į 85-15 procentų taisyklę, tai iš esmės avialinė turėtų galimybę tik tai vienos savaitės uh, savo operacijas anuliuoti, pavyzdžiui, jeigu būtų kažkokių tai nenumatytų atvejų, remonto uh, atvejų, kažkokių tai pažeidimų ir taip toliau. Tai reiškia, kad avialinijos dėje nebeturės galimybių išsaugoti savo laiko tarpsnių portfelių, kurios dabar jos turi ir tai reiškia, kad tada avialinijos turėtų skrydžius toliau um, leisti vieną vien tam, kad išlaikytų tos laiko tarpsnius. Tai nėra tvaru, tai nėra gerai ir aplinkos apsaugos atžvilgių. Mes galvojame, kad tai iš viso nėra gera mintis. Žiūrėkime, aišku, iš oro uosto perspektyvos. Galbūt jie sakytų, kad tai yra efektyvu, kad oro uostai maksimaliai panaudotų savo pajėgumus sezono kontekste, tačiau iš tikrųjų reikia galvoti ir apie tą efektyvumą, kuris tarnautų avialinijoms taip pat. Ir laiko tarpsnių paskirstimas, kodėl reikėtų jį išplėsti, galbūt orostai pasakytų už tai, mes pasakytumėm prieš tai, nes mes galvojame, kad reikia žiūrėti į e, laiko tarpsnius serijas ir jų apibrėžimą ir tikrai tai nėra gerai, kalbant apie pajėgumus. Šiandien mes matome visą eilutę, kur e, e, vežėjai e, per 21 savaitę maksimaliai panaudoja pajėgumus. Antroje eilutėje mes matome dvi raudonas atkarpas, kur matome 10 savaičių nuosekliai um, serijos yra išdėstos, tačiau taip ne, nebūtinai turi būti. Ir pavyzdžiui, viena savaitė, iš tų 21 savaitės, jeigu būtų nepanaudota, tai būtų dar blogesnis atvejs, dar pats blogiausias atvejs, pavyzdžiui, būtų trečioji eilutė, jeigu kažkur į vidurį tų 21 savaitės ne, ne, avialinijos neveiktų, tai iš viso kitoms avialinijoms nebūtų galimybių įsiterpti ir veikti. Tas pats gali būti pasakyta apie vasaros e, sezoną. Čia ir patį matome. Čia tik tai skirtumas, kad turime 15 savaičių, 10 savaičių žiemai. Dabar dėl laiko tarpsnių rezervavimo mokesčio iš principo avialinijos jau dabar moka už infrastruktūrą, per oro uostų mokesčius, iš da, dažniausiai tai yra iš ankstinis finansavimas infrastruktūrai dar prieš tai, kai avialinijos ją panaudoja. Taigi klausimas dabar būtų, ar turėtų būti taikomas laiko tarpsnių rezervavimo mokestis ar anuliavimo mokestis. Čia aišku eina kalba apie sankcijas ir e, garantijas, jeigu būtų anuliavimo atvejs, tai tada klausimas kiltų, kas administruotų, kas apmokėtų administravimo kainą, bet to tai prieštarautų taisyklė 80-20, kur čia, kuri leistų 20 procentų e, laiko tarpsnio anuliuoti, net jeigu padidintumėm tą taisyklė iki 85-15 ar net 90 ir 10 procentų, vis tiek trečias, trečia pastaba, trečias argumentas išliktų aktualus. Ir galiausiai tinklų oro uostai, tai kas yra siūloma mes galvojame, yra visiškai netinkama koncepcija. Bendra Europos dangaus erdvė ir Eurokontrolo organizacija visą tai valdo ir, ir gali prognozuoti ir valdyti visus rautus tinkle. Mes galvojame, kad nereikia dar antro lygio tinklo valdymo. Mes galvojame, kad Mm, laiko tarpsnių paskirstimo reguliavimo sistema yra planavimo sistema ateičiai artimiausiams mėnesiams. Tai nėra sistema skirta valdyti operacijas kasdien. Ir be to paskir... laiko tarpsnių paskirimo procesas jeigu būtų panaudojimas tinklams valdyti, tai būtų beprotiškai brangi sistema. Next. Labai ačiū. Toliau ponas Richard Matthews. Jis yra laiko tarpsnių ir paskirstimo e, vadovas, atstovauja EasyJet oro linijas. Prašom. Okay, okay, Mr. Matthews, floor's yours for five minutes. Prašom, ponas Matthews, penkios minutės. Prašom, Mike, that's it. Got it. Uh, good afternoon, everybody. Thank you, Mr. Chairman. Um, so... Ačiū pirmininkė. Šiandien atstovauju EasyJet. Labai džiaugiamės galimybę kaip um, avialinija pristatyti savo poziciją, uh, kreiptis į Europos parlamento narius. Manau, kad gerai, kad tikslinga dabar būtų pasakyti, kad mes kaip avialinija esame tokia avialinė, kuri gavo daug naudos iš to, kad mm, buvo įvestos laiko tarpsnių paskirstimo taisyklės, nes iš esmės mes esame pakankamai jauna avialinė ir turėjom galimybę susikurti būtent dėl tų pasikeitimų. Dabar pagal dydį mes esame ketvirti Europoje ir ka, Manau, viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl mes, nors ir dirbame Junktinėje karalystėje, galime pristatyti savo požiūrį tašką, yra ta, kad mes neapsirimuojame vien Junktinėje karalystėje, mes dirbame ne vien iš Hitro ar Gatvik. 60 procentų mūsų keleivių išvyksta iš oro uostų, kurie yra ne Junktinėje karalystėje, pavyzdžiui, Paryžiaus oro uostas, um, Italijos, Ispanijos, Vokietijos oro uostai mums yra lygiai tokie pat svarbus. <clears throat> Frankfurtas, Heathrow yra gal tik tai tie du, iš kurių mes dabar neskraidome bet visur kitur iš esmės mes už, už, esame užsėmę pakankamai geras pozicijas ir galime patekti taip pat ir į perpildytas rinkas. Mūsų pagrindinė vykdomoji pareigūnė Karolina Kol yra ES transporto komisaro um, aviacijos patarimojo grupėje. Uh, pasakyti, kad iš pagrindinių oro uostų ne visos e, avialinijos skraido, tačiau dauguma skraido, todėl labai svarbu ir mums uh, kad, um, kaip ir kitoms avialinėms, kad į šį reglamentą būtų pažvelgta labai rimtai, kad būtų tos teisyklės labai tinkamai įvertintos, kad iš tikrųjų būtų įvertinti tie oro uostai, kurie dabar nėra perkrauti, bet um, taip pat ir tie, kurie yra perkrauti, iš kurių mes labai dažnai uh, skraidome ir um, tikrai reglamentas mums yra labai svarbus. Taigi, siūloma reglamento daugumą elementų mes galime paremti ir aš manau, kad mes galime tą pasakyti iš pat pradžių, palyginti su tik ką kalbėjusiu prelegentu, mes gal visiškai kitokią poziciją išsakytume, mes pavyzdžiui pasisakome už antrinę priekybą, pakilimo nusileidimo laiko tarpsniais, iš tikrųjų tai atvertų rinką kai kuriuose oro uostuose, kurie yra visiškai pilni. Uh, kai kuriais atvejais jie yra visiškai pripilti dėl aplinkosauginių kvotų sistemos, tai reiškia, kad nu, nauji laiko tarpsniai gali būti sukurti. Tad jeigu vyktų antrinė priekyba, pavyzdžiui, kaip Paryžiaus, Liono ar kitose oro uostuose, EasyJet galėtų į tos oro uostus irgi patekti. Mes taip pat pasisakome už tai, kad reikėtų padidinti ribą e, naujai ateinančioms e, kompanijoms. Uh, Pavyzdžiui, prieš kelius metus mes neturėjome galimybės patekti į kai kurios oro uostus. Dabar mes jau turime galimybę kai kur patekti. Pavyzdžiui, Gatvik esame viena iš stambiausių avialinijų, e, kai kur kitur mes irgi stengiamės e, kaž... patekti į oro, į, į oro uostus. Ir kai kuriais atvejais, nors esame pagal dydį galbūt antras vežėjas, e, turime pagal laiko tarpsnius, e, pagal laiko tarpsnius dydį mes esame tik tai penkto šeštoj e, vietoj, taigi su pagrindiniu vežėju mums yra sunku kartais konkuruoti. Mes galvojame, kad reikėtų padidinti tą ribą naujai ateinančioms vežėjų kompanijoms, gal net ir virš 10 procentų reikėtų Sažininga būtų pasakyti, kad tie 10 procentų galbūt yra tik tai mm, skaičiavimo matmuo, nes gal, skaičiuojami laiko tarpsniai, kurie turimi dabar. 10 procentų galbūt yra gerai, bet gal reikėtų ir daugiau skaičiavimų paimti domenų. dar porą pastabų. Mes e, remiame e, laiko tarpsnių paskirstimo skaidrumą. Mes e, dirbame su daugeliu laiko tarpsnių koordinatorių Europoje. Ne visuomet vis vienodai yra žiūrima į šio reglamento gyvendinimą, kai kas skirtingai interpretuoja laiko tarpsnių reglamentą. Be to, ne visi laiko tarpsnių koordinatoriai naudoja tą pačią sistemą paskirstydami laiko tarpsnius. Uh, Ir manau, kad naujausios technologijos leistų, geresnis supratimas leistų uh, laiko tarpsnių koordinatoriams geriau paskirsti laiko tarpsnius. Ir mes norėtumėm daugiau skaidrumo šioje srityje, kad koordinatoriai uh, turėtų kaip galima geresnės sistemas laiko tarpsnių paskirstimui. Dabar, kas mus neramina, Iš esmės, gal kalbėtumėm tik tai su minimaliom serijoms ir kalbėtumėm tik tai apie minimalias serijas ir čia būtų ta žymioji taisyklė 820 ar 8515. Taip girdėjome, kad negali 8,5 laiko tarpsnių turėti iš 10, gali turėti arba 8 arba 9. Taigi, uh, Tik tai jeigu turi bent 20 savaičių seriją, gali taikyti taisyklę 85-15. Tai vasara galbūt 85 e, e, procentai veiktų, 85 procentai gal veiktų tik tai, kai turi 20 savaičių ir 15 savaičių serijoje nebūtų įmanoma tos taisyklės pritaikyti. Taigi, uh, mes neremtume minties, kad reiktų padidinti tą taisyklę nuo 80 iki 85 procentų, nes faktiškai 85 procentai tai yra toks, toks tarpinis, to tokia tarpinė riba, kuri realiai, realiam gyvenime nepasiteisintų, neveiktų. Uh, Toliau dėl laiko tarpsnių paskirstimo. Jie yra skirstomi sezoninių pagrindų. Iš esmės 20 savaičių e, yra e, vasaros sezonas, 22 e, savaičių žiemos sezonas ir tie laiko tarpsniai yra paskirstomi 20-22 savaičių serijose realiam gyvenime, pažiūrėjau, jeigu avialinė nori skraidyti rugsėjai, spalį, lapkritį, tai pavyzdžiui, tai, kad rugsėjais spalis yra viena sezono mėnesiai, o lapkritis kitos sezono mėnesiai iš tikrųjų yra nesąmonė. Reikėtų galvoti apie jatą apibrėžimą, kaip sezonai turėtų būti apibrėžiami nuo kovo pabaigos iki spalio pabaigos ir paskui žiema atitinkamai. Mes dabar turime daug maršrutų, kur norėtumėm skraidyti, pavyzdžiui, 10 mėnesių per metus, tarkime, nuo rugsėjo iki um, birželio pabaigos, bet Liepą rūpjūtį mes norėtume skraidyti visai kitur. Pavyzdžiui, kaip kad Briuselio atveju daugelis um, skrydžių um, nutraukiami Liepos, e, kai, kai praktiškai darbas nutraukiamas Liepos rūpjūčio mėnesį, nėra prasmės skraidyti kažkuriais tai maršrutais. Um, bet po to jau rugsėjo mėnesį vėl gali pradėti skraidyti. Tai jeigu būtų tokios serijos pritaikomos, kaip kad yra siūloma, negalėtumėm kai kuriais atvejais rugsėjais spalį skraidyti kitaip nei Liepos rūpiučio mėnesiais. Pavyzdžiui, kai kurios avialinijos iš tikrųjų nori skraidyti vasarą pramoginiais skrydžiais, atostogų skrydžiais, maršrutais, o žiemą verslo maršrutais. Tai tokiu atveju, jeigu būtų pritaikytas pasiūlymas, iš esmės būtų tikimybė, kad būtų prarasti kai kurie laiko tarpsniai, kai kuriuo avialinių atveju. Ačiū. Labai ačiū. Dar kartą pasikeiskime vietomis. Toliau suteikiu žodį Stefano Baronči. Jis atstovauja Italijos oro uostų asociaciją. Jums penkios minutės. Ačiū pirmininkė. Aš atstovauju Italijos oro uostus. Mus, mes vienijame virš 40 oro uostų. Ačiū už tai, kad leidote man dalyvauti šioje diskusijoje. Visų pirma, norėčiau Jums pasakyti štai ką. Mes turime galvoti apie visą paketą. Turime galvoti apie visą e, reglamentų e, paketą. Tai yra būtina norint modernizuoti sistemą. Kalbant apie Italiją, ko Italija tikisi iš šio pasiūlymo paketo? Mes tikimės, kad bus suteikiamas aukštesnės kokybės paslaugos keleiviams. Na ir mes taip pat tikime, kad bus taikomi, taikomi ir tam tikri kokybės standartai ant žeminiams paslaugoms ir reikia labiau subalansuoto požiūrio į visą sistemą. Na, dabar norėčiau tarti keletą žodžių apie laiko tarpsnius. Dėl bendro Europos dangaus paketo. Jūs ko gero puikiai prisiminate, kad tame pakete dėmesys buvo sutelktas į uh, oro eismo valdymą. Galbūt jūs nežinote, kad šio paketo trečiasis ramstis yra susijęs su antžeminėmis paslaugomis ir su tuo, koks vaidmuo čia tenka oro uosto operatoriams. Bent jau dviejose teisės aktuose yra antžeminių paslaugų apibrėžimas. Ir Ten kalbama apie oro uosto operatorių kaip antžeminių paslaugų koordinatorių. Laiko tarpsniai taip pat yra susijęs su šios svarbių klausimu. Kodėl oro uostų operatoriai nėra minimi kaip antžeminių paslaugų pateikimo koordinatoriai? Taip yra ko gero dėl e, istorinių priežasčių. Aš tikrai dabar nenorėčiau e, kritikuoti viso praeitie nuveikto darbo. ir taisyklės 80-20. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad reikėtų geriau ir aiškiau apibriežti oro uosto operatorių vaidmenį, taip pat ir skirstant laiko tarpsnius. Na, o dabar pereisiu prie antros žinios. Iš tikrųjų, reikėtų rasti tinkamą pusiausvyrą tarp požiūrio iš apačios į viršų ir iš viršaus į apačią. Reikia atsižvelgti į vietinius poreikius į valstybių narių sprendimus arba koordinavimo komitetų sprendimus vietinių lygmenių. Na, o dabar dėl komisijos pasiūlymo. Na, iš tikrųjų galima atlikti keletą patobulinimų. Pavyzdžiui, dėl parametrų, kurie turėtų būti nustatyti vietinių lygmenių apibrėžimą. E, ką reiškia tinklas. Jeigu būtų tokia apibrieštis, taip pat gali kilti sunkumu. Dėl koordinavimo komiteto. Į jo veiklą turėtų būti trauktos įvairios susijusios pusės, taip pat ir Europos komisija, tačiau Europos komisija turėtų likti tik stebėtoje. Labai svarbu užtikrinti lankstų vietinių taisyklių taikymą. Tai yra tokia veiklos praktinė priemonė, kuri užtikrina, kad sistema yra skaidri ir nediskriminuojanti. Operatoriams reikia tokio skaidrumo. Jau dabar yra taikomos įvairios sankcijos, tačiau nepamirškime, kad politikai nėra praktikai. Jie nedirba praktikoje. Jie tik tais kuria teisės aktus Briuselėje. Taigi, vietinių lygmenių reikėtų leisti priminėti sprendimus, pavyzdžiui, koordinavimo komitete, vadovaujantis vietinėmis taisyklėmis. Na, galėčiau pakalbėti apie Milaną. Milan Linate oro uostas yra labai užimtas. buvo priimtas administracinis sprendimas dėl Milano Linatės oro uosto. Milano regioną aptarnauja ne vien tik Linatės, bet ir Malpensa bei Bergamo oro uostai. Malpenso oro uosto statybą finansavo Europos Sąjunga. Ir iš tikrųjų Malpensa turi didelių pajėgumų. Antimonopolinė institucija priėmė sprendimą, kad Malpensa oro uostas gali tarsi e, pakeisti kai kuriuose sritise Linatės oro uostą, tam tikrose maršrutuose, pavyzdžiui, maršrutai į Romą. Įsivaizduokime įvairių transporto rūšių siejimą. Tai iš tikrųjų gali labai pakeisti situaciją. Turiu pasakyti, kad e, Italijoje, kaip ir daugelėje kitų ES valstybių narių, trūksta lėšų. Tačiau Italijos oro uostose oro uostų rinkliavos jau nedidėjo kokiu dešimt metų. Reikia maždaug dešimt metų tam, kad būtų galima investuoti, e, tarkim, 50 milijonų. Ir ko gero, tokiu atveju reikia galvoti apie kitus infrastruktūros finansavimo būdus. Pirmininkė, toj baigsiu. Ir baigdamas norėčiau paraginti Europos parlamentą pagalvoti apie tai, kad e, bet kokios priekybos e, pelnas galėtų e, būti naudojamas oro uostų infrastruktūros plėtimai tam, kad būtų galima sumažinti užimtumą, užsikimšimą oro uostų. Taigi, tai reikštų, kad būtų galima kovoti su tokiamis problemomis kaip finansavimo iš viešų ir privačių šaltinių trūkumas. Ir tai taip pat pagerintų administravimo veiksmingumą. Ačiū. Pirmininkas. Labai griežtai prašau kalbėtojų laikytis pasisakymų skirto laiko, nes žinau, kad nelengva narius priversti laikytis pasisakymų skirto laiko. Pone Augijas, ar turite kokiu nors pastabų, jeigu norite, galite Ar, arba galite kalbėti gale ir panduoti visą jums skirtą laiką. Ačiū. Šios dienos diskusija buvo tikrai be galo įdomi. Turiu labai nedaug laiko. Yra labai nedaug laiko tam, kad galėtų pasisakyti visi norintys. Uh, Dėl to jau ir anksčiau vyko e, klausimas, jį organizavome kartu su kitomis kolegomis ir ten dalyvavo ir pirmininkas Simpson. Daugelis e, pranešėjų ankstesnio klausimo metu pripažino, kad jie norėjo daugiau laiko tam, kad galėtų plačiau pasisakyti. Mes buvome susitikę ir su šešėliniais pranešėjais, su jais aptarėme situaciją. Man atrodo, kad dabar galėčiau pasakyti, kad Dabar, kai vyksta tyrimieji pokalbiai, tyriamasios diskusijos, jau galima pateikti keletą pastabų. Yra keletas punktų, dėl kurių tikrai galėčiau pasisakyti. Pavyzdžiui, nuomonės labai skiriasi dėl antrinės rinkos. Antrinė, apie antrinę rinką kalbėjo praktiškai visi pasisakiusieji. Toliau skaidrumo poreikis ir koordinatorių nepriklausomumas. Tai yra dar vienas svarbus elementas, kuris paaiškėjo diskusijų metu. Ir iš tikrųjų praktiškai visi dėl šių, šių aspektų sutarė. Laiko tarpsnio antrinė rinka ir laiko tarpsnių mobilizavimas. Tai iš tikrųjų svarbus dalykas, laiko tarpsniai turėtų būti mobilus šią idėją vertinu teigiamai. Toliau koordinatorių nepriklausomumas. Tenka pasakyti, jog dažnai koordinatoriai e, yra pavaldus kitoms susijusioms pusėms. Taigi mes manome, kad reikėtų aiškiai atskirti funkcijas koordinatorių funkcijas ir suinteresuotų pusių funkcijas. Taigi koordinatorių funkcijas reikėtų atskirti nuo oro uostų funkcijų. Tai tikrai pagerintų sistemos funkcionavimą. Toliau, kaip dar galima būtų pagerinti oro uostų pajėgumus? Čia norėčiau paminėti tokį aspektą, kaip laiko tarpsnių geresnis panaudojimas. Geresnis negu kad 80 procentų. Tarkim, reikėtų galbūt skirtingų taisyklių uh, vasarai ir žiemai. Praeitie susiklostė tam tikros tradicijos, kurios ir šiuo metu yra tęsiamos. Tarkim, nacionalinės oro linijos anksčiau turėdavo uh, skrydžių monopolį. monopolį. Na, o šiandien turime laisvą rinką, kur oro linijos yra nebe valstybinės, o privačios. Ir štai dabar jau turime um, geresnės galimybės e, konkurencijai aviacijos pasaulyje. Man atrodo, kad čia reikia paminėti dar vieną dalyką. Nėra laiko tarpsnių teisinės apibriešties. Kam priklauso laiko tarpsniai? Liaudžiai? Oro uostai? Regionui? Europos Sąjungai? Tai yra toks dalykas, kurį turėtumėm kartą ir visiems laikams išspręsti. Turėtumėm pateikti laiko tarpsnių teisinę apibriešti. Tuomet situacija būtų iškesnė. Na, o dabar pirmininkė, kadangi labai trūksta laiko, tai jau ir padarysiu išvadą. Buvo sakyta, kad iki 2030 metų transporto srautai padvigubės. Taigi mes turime didžiulės galimybės ekonomikos augimui, galimybės kurti darbo vietas, nes galima sukurti apie 60 tūkstančių naujų darbo vietų. Šiais sunkiais ekonominiais laikais tai yra tikrai labai sveikintinas dalykas. Reikia rasti tinkamą pusiausvyrą. Nebėkime nuo šio iššūkio. Nes jeigu mes nepateiksime atsakymą, tai atsakymą pateiks kiti. Arba sumažės ES ekonominis augimas, arba mus pakeis kiti. Nepamirškime, kad vis labiau reikia saugoti aplinką. Ir reikia prisimti atsakomybę vietinių lygmenių. Pavyzdžiui, norėčiau pateikti Frankfurto oro uosto pavyzdį. Frankfurto oro uostas sumažino naktinių skrydžių skaičių. Uh, Taigi, pirmininkė, baigdamas dar norėčiau priminti vieną pavyzdį. Italijos navigacijos, oro navigacijos įstatymė yra tokia taisyklė, kad jeigu pakrantėje yra oro uostas ir jis, tai jis gali naudotis uzufrukto teisėmis tačiau Europos antimonopolinė e, įstaiga čia ėmėsi veiksmų. Jeigu mes nesimsime veiksmų, jeigu mes, Europos parlamentas, nieko nedarysime, tai tuomet kažką darys komisija, nes pasiūlyme yra labai daug deleguotų teisės aktų, to siekia komisija. Taigi, jeigu komisijai e, Taigi apie tai reikia, reikėtų pagalvoti apie tinkamą pusiausvyrą, kai kalbame apie deleguotus teisės aktus. Ačiū. Ačiū. Ponas Fidansa, ponas Sasoli, ponė Forster, ponė Lichtenberger, ponas Maisneris, ponas Kok. Jūs kiekvienas gaunate po minutę, nedaugiau. Pone Fidansa, prašau. Ačiū, pirmininkė. Nesakysiu ilgos kalbos, turėsiu galimybę dar kalbėti, užduosiu klausimus svečiams. Visų pirma, e, tarpsnių serijos. Ypač žiūri į poną Kan. Suprastau iš jo pasisakymo, apie kokias problemas jis kalbėjo, su kokiams problemus e, operatoriai susidurs įdėgus naują tarpsnių paskirstimo sistemą. Ar galėtumėt pakalbėti ir apie, nau, apie situaciją, kuomet nauji veikėjai nori patekti į tarpsnių rinką ir pabandyti įsivaizduoti, kaip sunku tai yra keisti, kaip, kaip tai suderinti su tais, kurie jau turi tarpsnių ir nori nusipirkti papildomai. Taigi tai yra papildomas aspektas, nauji veikėjai norintys patekti į rinką. Dabar perinu prie Faukso pasisakymo. E, mokesčiai už rezervaciją ir baudos už pažeidimus turėtume daugiau kalbėti apie baudas, netiek skirti dėmesio rezervavimo mokesčiams. Geriausia būtų, jei tas sankcijas, tas baudas taikytų valstybės narės ir gaunamas įplaukas panaudotų oro uostų infrastruktūros gernimui, o ne perduotų tas lėšas valdytojams. Mane labai sudomino pono Barončių pasisakymas dėl antrinės prekybas. Antrinė prekyba. Jeigu negalime gerinti pajėgumų, tai bent jau reiktų tobulinti infrastruktūrą. Ponas Sasoli, vienai minutiai. Pirmininkė, egzistuoja planšetinio kompiuterio programa REI Radaras 24, kurioje galite pamatyti oro uostų padėtį pirmą kartą patekę į šią sistemą turite sumokėti vieną eurą. Ir atrodo labai, kad, kad virš Europos erdvėje oro, uos, oro eismas yra nepaprastai aktyvus. Jis taps dar aktyvesnis už 20, 10 metų. Turime jau dabar kalboti, pradėti apie tai, kaip gerinti situaciją. Aš esu socialdemokratų frakcijos ir mes manome, kad parlamentas turi pasirūpinti, kad šiam paketui būtų pritarta, nes jis labai svarbus Europos piliečių saugumo kontekste. Antrinės rinkos problemos mes sutinkame ir su susakytėmis mintimis ir dėl koordinatorius taip pat sutinkame. Pirmininkė, dar nenaudokite savo plaktuko. Reikia štai ko. Europos taisyklių, kurios būtų panaudojamos ir kitur, pritaikomas ir už Europos ribų, nes oro eismas yra sutelktas Europoje. Todėl kiti turi imtis e, iniciatyvos ir pakeisti savo elgesį. Tik taip įtvirtinsime pasaulinius standartus ir tik tokiu būdu Europa pasitarnaus visiems. Ačiū, ponia Maisner. Ačiū, pirmininkė. Aš pabandysiu kalbėti glaušiau, kaip tikra šiaurietė, o ne italė. Reikėtų rasti tokį sprendimą, kuris nesupykdytų nei oro uostų, nei oro linijų. Buvo patiktas pasiūlymas dėl dešimties savaičių, taigi Galbūt e, tos 10 savaičių susijėtos su taisykle 80 plus 20 būtų visai geras sprendimas. Mrs. Foster, one minute. Pane Foster, vienai minutį. Ačiū pirmininkė. svarbiausią mintį Išsa, jau išsakė kalbėtojai, reikia daugiau nusileidimo pakilimo takų realybė yra tokia, reikia šį klausimą, klausimą spręsti. Dėl komisijos pasiūlymą ir 80-20 taisyklės sutinku su e, kalbėtojais, ne, nematau prasmės kažką tik truputį keisti. Antrinė prekyba palaikau siūlymą, jeigu kur nors valstybė nori, tai, nori tą įsivesti, nematau. E, E, jokių problemų. 99 procentai visų tarpsnių parduodami iš paskizami nemokamai. Ir pirmininkė, svarbiausias dalykas yra koordinatoriai. Koordi, ar koordinatoriai e, visi atlieka savo darbą? Ne, ne visuose oro uostuose iškyla problemų, kai kuriuose iškyla ir būtent ten reikia jas spręsti. E, Kalbant apie piknaudžiavimą, apie kurį buvo kalbėta, kad piknaudžiaujama tarpsniais, netikiu, kad yra toks taip, taip plačiai paplitęs piknaudžiavimas. Ir būtent ten, kur piknaudžiavimo atveju yra, koordinatorius turėtų atlikti savo už funkcijas ir turėtume eiti priekin. Ačiū toliau, ponė Lichtenberger. Jau un minuto impiu. Kalbėsiu itališkai, galbūt dėl to man suteiksite vieną minutę ilgiau taip jau yra, jūs italai kalbate po 2-3 minutės, taigi aš taip noriu. Bet kągi, galiu tęsti ir vokiškai. Man kyla štai koks klausimas. Kolega Udžijas taip pat apie tai kalbėjo. Kam priklauso laiko tarpsnis, kas esant kažkokiu tai abejonių gali parduoti tą laiko tarpsnį tarsi biržoje. Tai yra esminis dalykas ir aš norėčiau pasiteirauti pasisakysiu, jeigu būtų prekiaujama laiko tarpnis, ar tai išspręstų problemas ir jeigu taip, tai kas? Kas turėtų galimybę prekiauti laiko tarpsniais? Jau anksčiau vyko klausimas ir Italijos ekspertas labai intensyviai nagrinėjo šį klausimą. Ir aš čia norėčiau pasakyti štai ką. Visa finansinė rinka yra skirta tam, kad būtų galima prekiauti tais dalykais, kurių nėra ir kurių negalima turėti. Taigi, kaip jūs viską vertinate iš teisinio požiūrio? Kas galėtų prekiauti laiko tarpsniais? Ačiū. Ponas Kok nebeprašo žodžio ir ponas Groš gauna 30 sekundžių. Ganz, ganz kurz meine Frage. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Klausimas dėl oro linijų. Įsivaizduokime, kad Heathrow oro uostas yra labai užimtas ir tarkim, kad kažkokia oro linija turi laiko tarpsnį skrydžių į Müncheną, tai ar oro linija skraidintų pustušius lėktuvus, ar jinai vis dėlto kažkaip atsisakytų to laiko tarpsnio? O ne, grošai puikiai išnaudojate savo pusminutę. Uh, Prašau dabar e, prie legendų nekalbėti. Pone Smitai, ar norite ką nors pasakyti? Ne, ačiū. Pone Fauks, kur jūs? Jau pasimečiau, nedaugiau nei dvi minutės. Atsakysiu į pono Fidanzos klausimą. Man atrodo, kad yra skirtumas tarp sankcijų ir geros rezervavimo sistemos. Visų pirma, kuriuose valstybėse galioja sankcijų sistema, ne karalystė, Ispanija, tai numatyta reglamentuose ir pagrindinis privalumas išspręsti. Išspręstos dvi problemos. Rezervavimo sistema nėra sankcijų sistema, tai yra paskatų sistema oro linijoms sugražinti tarpsnius kiek įmanoma anksčiau iki numatytų terminų terminai yra ajato patvirtintose gairėse, kad tuos tarpsnius būtų galima perskirstyti kitoms oro linijoms. Oro linijos nori matomumo ir jeigu jos nori tų tarpsnių, jos privalo e, atsirasti toje e, sistemoje kiek įmanoma anksčiau. Ir, sakyčiau, tai yra du skirtingi dalykai. Ir norėjau pasakyti, kad oro uostai iš to negauna įplaukų. Surenkamos įplaukos perskirstimos oro linijams pasinaudoja paprasta sistema. Mokesčių sistema tam tikras procentinis dydis yra numatomas, nu, tam tikras mokestis yra numatomas. Ir dabar taikoma mokesčių už oro uostą sistema. Ačiū. Ponas Kan dviems minutėms. Aš atsiprašau kolegų. Aš esu čia ir Ajata, e EARA ir dar vienos organizacijos vardu. Pasistengsiu išlikti skaidrus. Pone Fidanza, dėl naujų galimų veikėjų rinkoje priklauso nuo to, kaip juos apibriešime. Mes sakytume, kad daugelį oro, Europos oro uostų, kur mažai tarpsnių, kalbant apie e, krovininius e, veikėjus, taip pat e, pigių skrydžių avialinės, netgi apkrautose oro uostuose jie, jie suranda galimybių gauti tarpsnį ir ta 820 taisyklė nebūtinai užkerta galimybės patekti į rinką. Yra kai kurių uostų Europoje, kurios labai sunku patekti, tačiau dabartinės sistemos e, dėka rinka nenukentėjo pono Sasoli pasisakymas. Na, galbūt ir kiti turi pasikeisti, bet galbūt taip iš tikrųjų ir yra. Tai yra mano argumentas yra, kad tai yra pasaulinė sistema, pasiteisina daugelį dešimtmečių, ją daugam, daugam priimtina ir mes Europoje turėtume atsargiai siūlyti kažką naują, kas būtų regioninė iniciatyva ir turime įsitikinti, kad tikrai kiti paseks mūsų pavyzdžių. Taigi aš norėčiau perspėti, išsakyti perspėjimą dėl šio galimo pasirinkimo. Pone Grošai, ar aš vykdyčiau skrydį tuščiu lėktuvu? Galbūt Bet noriu pasakyti štai, ką kalbant apie pasiūlymą dėl skrydžių tarpsnių. Turime būti labai atsargus, bandydami pritarti pasiūlymui, kuris paskatintų tokį elgesį daugiau nei potencialiai šiandien Europoje. Galbūt, na, ne visai diplomatiškas atsakymas, bet aš taip manau. Toliau ponas Metijus, dviems minutėms. Ačiū. Noriu dar kartą pasakyti, kad uh, tarpsnių reglamentas tikrai neblogas, toms, tinkamas toks, toms linijoms, kurios nori aukti Europoje, ypač, kur, atsižvelgiant tai, kad Europoje yra labai apkrautų oro uostų mastu, atšvelgiant į pastarųjų kelių metų tendencijas, tai reikia kai ką peržiūrėti ir mes pasisakome už tai, kad reglamentas būtų peržiūrėtas, pakeistas, sustiprintas ir pritaikytas 21 amžiui. EasyJet oro linijos augo, naudodamasis numatytais galimybėmis, bet kad mes ir toliau galėtume plėstis, mums reikia reglamento atitinkančio šiuos laikus. Ir mes tikrai daug prarastume uh, jeigu e, gal šį reglamentą būtų padidinti reikalavimai, jeigu naujos oro linijos būtų jeigu naujoms oro linijoms būtų sunkiau patekti, mes, mums būtų šla, sunku išlaikyti turimus oro tarsus, bet mes pasirengę konkuruoti tomis sąlygomis. Ponas Baroničiai, kalbėsiu trumpiau nei dvi minutės. Atsakysiu poniai Lichtenberger jos klausimą. Noriu priminti, kad jūs balsuodami dėl vieno dokumento balsavote už tai, kad įplaukos iš apivartinių taršos leidimų sistemos priekybos būtų skirtos infrastruktūros plėtoti, kodėl nepadarius to paties šiuo atveju su šia priekybos sistema. Pirmininkas. E, mes neatsakėme į klausimą, kas nori tarpsnių. Mūsų visų nuomonės dėl tarpsnių skiriasi, bet tikriausiai kiekvieno iš čia esančių kalbėtojų nuomonės taip pat. Tai kam priklauso tie tarpsniai? Kas yra jų savininkas? 10 ar 15 savaičių tai nėra numatyta apibriešta ir nereikia ekonominių požiūrių. Oro linija gauna e, įplaukas iš tarpsnių naudojimo ir pardavusios tarpsnį gauna naudos. Taigi, te, teisiškai vertinant oro linijos yra iš esmės beveik yra savininkės tų tarpsnių. 10, o ne 15 savaičių, manau, tą galimybę reikne, reiktų nagrinėti tačiau per nelikto neakcentuočiau. Daugelis tų tarpsnių serijų egzistuoja visą sezoną. Yra laikinų atsitiktinių, laikinų tarpsnių, pavyzdžiui, kelių savaičių ilgio ir, na, tokią galimybę irgi galima svarstyti. Pone Boldvinai, jūs taip pat norėjote žodžio trumpam. Pirmininkė, norėjau sakyti jūsų klausimą. Kas yra tarpsnių savininkas? Uh, Aš manau, kad tai visiškai teisingas klausimas ir aš sutinku su ponu Smitu iš e, teisinio požiūrio taško, bet iš politinio požiūrio taško jūs te, teisėkuros institucija esate to tarpsnio, tų tarpsnių savininkai, nes jūs tvirtinate, jūs primate teisės aktus, kuri, kuriais numatomas tų tarpsnių panaudojimas. Pirmininkas, tai reiškia, kad parlamentas yra turtingas, kad jam priklauso daug pinigų už tuos tarpsnius. Dėkoju visiems. Dabar įvyks kitas persitvarkymas. And now go on to the Of course, the not contentious issue of ground handling. <laughs> Dabar perėdame prie neprieštaringo klausimo ant žeminės paslaugos. And our next panel, which includes Dimitri Dibunon. Mūsų prelegentai Dimitri Diaburnonvilė, Ana Kolmas, Karlos Navas Garcija. Noriu priminti nariams, kad aišku yra šio pasiūlymo dalių, kurios svarbios užimtumo komitetui mm, socialinės sąlygos, darbo sąlygos, tai yra užimtumo komiteto kompetencijos klausimai. First of all, it's, mis, it's Dimitri de Bunon. Visų pirma, Dimitri de Burnonville. Jis turi prisėsti prie mūsų vieno vienintelio kompiuterio. Are we ready to go, guys? Are you ready? Okay, Mr. De Bournonville, five minutes, please. Thank you. Pone De Bournonville, penkios minutės jums. Ačiū, pirmininkė. Nepristatinėsiu santraukos dėl pagrindinių pasiūlymo tikslų, nes jūs paikiai juos ir taip žinote. ir apsiribosiu tik tai pagrindiniu klausimu, kuris buvo man iškeltas mano pasisakymui, tai yra ar um, vertinimų E, komisijos pasiūlymas pagerins čiabrinių paslaugų efektyvumą, patikimumą, saugumą, atsparumą ir taip toliau. Tai aš sakyčiau taip, bet aišku, reikėtų pridurti keletą um, techninių pastabų, nes be abejo aš esu teisininkas ir pasisakau um, ne kaip oro uostų, avialinijų ar antžeminių paslaugų teikėjų atstovas vadovas, bet kaip techninis ekspertas. Taigi, bendros tokios būtų pastabos. Visų pirma, tai yra mm, žeminės paslaugos, ypač mažosius eurouostus, yra nereglamentuojamos. Jeigu yra mažiau nei 2 milijonai keleivių oro uoste, jeigu um, krovinių aptarnavimą mažiau nei 50 tūkstančių tonų, išskyrus, aišku, uh, savitarnos paslaugų, paslaugų teikimo savo teisę ir e, galimybės pasirinkti e, antžeminės paslaugas teikiančias kompanijas. Visa tai yra sudėta, aišku, į sutartį. Dabar galvojant apie efektyvumą, sakyčiau, kad uh, Um, patvirtinimo procesas ir visos finansinės sąlygos, kurios turi būti um, įgyvendintos, yra panašios tam, kaip ir yra, kokios yra keliamos licenzijuojant oro vežėjus. Tai tuomet jos, jeigu tokios būtų sukurtų papildomą administracinę ir finansinę naštą e, naujoms kompanijoms, ypač kai dar nėra, pavyzdžiui, teikiami patvirtinimai ant žeminių paslaugų teikėjams. Ir pavyzdžiui, jeigu būtų apribotas tas patvirtinimas penkeriems metams, kad įgaliotų, tai gali būti gan problematiška, kadangi tokių apribojimų nėra avialinijoms. Ir klausimas būtų, kodėl reikėtų riboti e, tuos patvirtinimus. Gal dėl to, kad mm, antžeminių paslaugų teikėjai turėtų būti kontroliuojami e, valstybinių institucijų, kurios teikia tos patvirtinimus. Tačiau čia, aišku, yra skirtumas, kai lyginame e, prieigą prie antžeminių paslaugų teikimo rinkos tik tai kai na, kalba apie sąlygas oruostams ir žeminių paslaugų teikėjams, aišku, kad čia tik tai pasariesiams yra numatyti reikalavimai. Taip pat dėl a, kriterijų, kuomet būtų suteikiama galimybė teikėjų teikti paslaugas, tai čia gali būti kai kurie kriterijai netinkami naujoms kompanijoms, kurios nori ateiti e, į oro uostą, palyginti su e, kompanijomis, kurios jau yra įsitvirtinusios ir turi visą reikiamą turtą ir įrangą. Kitas dalykas dar yra, kai eina kalba apie um, konkursų procesus ir apskundimo galimybės, apeliacijos galimybės, reikėtų galbūt geriau visą tai organizuoti administracinių lygmenių pirmame etape, kad nebūtų teisų teisinių kliūčių sukurta naujoms kompanijoms patekti į šią rinką. Pavyzdžiui, atsimenate tikriausiai pasarai atvejai Briuselio oro uoste, kur dėl mm, teismo procedūrų, kurios dar tebesitęsia, iš esmės dviems metams yra iššaldyta visa ta rinka o Briuselio oro uoste, kadangi nėra sprendimo. Toliau, mm, kalbant apie tą efektyvumą, jeigu būtų pernelyg mm, detalus reikalavimai, pernelyg griežti reikalavimai, reikalavimai gali būti apribuotas e, antžeminių paslaugų teikėjų pasirinkimas vien tik tai kainos aspektais ir nebūtų tokių verslo modelių, kaip kad paprastai konkurencinėje kovoje būtų galima pritaikyti. Ir be to kokybės standartai, kažin ar būtų visais atvejais užtikrinti, nes jeigu reikalavimai būtų keliami tik tai antžeminių paslaugų teikėjams, bet ne avialiniams, tai gali būti problematika, pro, pro, tai problema problematiška keleiviams. Tarkime, gali būti, kad žalos atlyginimo reikalavimai būtų keliami didesni avialinijoms ir būtų avialinijos priverstos persiderėti dėl antžyminių paslaugų teikimo sutarčių, būtent atsižvelgiant į žalos atlyginimo reikalavimus. Ir reikėtų taip pat sieti čia tą laimėjimo konkursuose procesą su antžeminių paslaugų teikėjams, su civilinės aviacijos organizacijos taisyklėmis. Ir galiausiai paskutinį paskutinės pastabos būtų dėl efektyvumo. Uh, ir galiojimo pagal nacionalinės sutartis ir darbo teisę. Vis čia valstybės narės, aišku, turi viską žiūrėti, aišku, mm, turi reglamentuoti šias antžeminės paslaugas, kad nebūtų monopolijos atveju, čia tokiu atveju konkurencijos, konkurencijos taisyklės galiotų, turi būti užtikrintas ir testinumas tokių paslaugų teikimo. Ir galiausiai, galvojant apie aeronautinę veiklą oro uostuose, čia reikia užtikrinti, kad nebūtų grįžimų nežinio subsidijavimo antžeminių paslaugų teikimo srityje, nes tai galėtų būti, aišku, teisinių ginčių šaltinis, bet, tarkim, kai eina kalba apie aeronautinę veiklą, kuri būtų grįžmiškai subsidijuojama per oro uostus, um, kuomet nekilnojamo turto veikla, pavyzdžiui, nebūtų aiškiai apibriešta ir galėtų ne visais atvejais būti apimta uh, tų pasiūlymų, kaip kad dabar jie yra parengti. Labai ačiū. Toliau Ana Kolmas iš Lenkijos civilinės aviacijos biuro. Prašom, Ana, penkios minutės jums. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti už tai, kad mane pakvietėte į šį klausimą. Aš kalbėsiu Lenkų kalbą. norėčiau Jums paaiškinti, kokia yra mūsų pozicija dėl šio naujo reglamento projekto. Ta institucija, kuri bus atsakinga už šio naujo reglamento įgyvendinimą ateityje, taip pat turės vadovautis to pačiu teisiniu pagrindu. Reglamento projektas, kurį siūlo Europos komisija, siekia tokio tikslo kaip geresnis mūsų turimų pajėgumų Europoje, taip pat ir atskirose valstybėse narėse išnaudojimo. Taip pat siekiama geresnio antžeminių paslaugų kokybės. Tai taip pat galėtų prisidėti prie geresnio aviacijos rinkos pajėgumų išnaudojimo naujas, nauja privaloma sistema, pagal kurią būtų išduodami leidimai visoms įmonėms, kurios užsijama ant žeminių paslaugų teikimu, būtų pagrista to, kad e, tos įmonės, kurios nori patekti į rinką, turėtų būti vertinamos pagal įvairius kriterijus, pavyzdžiui, finansinius kriterijus, o taip pat turėtų būti atliktas jų reputacija pagrystas vertinimas. Aš manau, kad šis kriterijus turėtų būti toliau plėtojamas. Man atrodo, kad kol kas dar yra pakankamai daug veiksmų laisvės interpretuoti tokį kriterijų. Toliau dėl abipusio pripažinimo sistemos, turiu omeny leidimų pripažinimą ES. Ši sistema turėtų būti palanki įmonėms, toms įmonėms, kurios norėtų plėsti savo veiklą, tarkim, užsienyje. Bet dabar panašu, kad licencijų arba leidimų klausimas dar turėtų būti toliau nagrinėjamas, plėtojamas, nes kol kas dar ne visiškai aišku, kaip tos licenzijos arba leidimai turėtų būti išduodami. Reglamento projekte yra keletas teiginių, kurie mūsų nuomonė atspindi bendrą principą. Tai yra subrangos principą subrangovai turėtų vykdyti tokią pačią veiklą, kaip ir pagrindinė įmonė teikianti antžeminės paslaugas. Mes, mums reikia platesnių konsultacijų, reikia konsultuotis ir su kitais partneriais, kurie dirba antžeminių paslaugų teikimo srityje. Mūsų agentūra taip pat vertina riziką, kuri yra susijusi su antžeminių paslaugų teikimu. Kalbant apie antžeminių paslaugų teikimą. Kai kurie aspektai turėtų būti reglamentuojami griežčiau. Pavyzdžiui, valstybės narės turėtų turėti galimybę reglamentuoti kainas tais atvejais, jeigu tam tikrose oro uostose susikūrė monopoliai. Taip pat reikėtų uh, kurti infrastruktūrą ir reikėtų rinkti mokesčius už tokios infrastruktūros naudojimą. Ką tai reiškia? Viena vertus, tai reikštų didesnę administracinę naštą tiek e, reguliuotojai, tiek ir oro uostams. Na ir mums kyla klausimas, ar nebūtų geriau, jeigu šį dalyką paliktumėm pačioms suinteresuotoms pusėms. Man atrodo, kad suinteresuotos pusės turėtų turėti pakankamai laisvės, kad galėtų tarpusavėje susitarti. Komisija taip pat atkreipia mūsų dėmesį į tai, kaip būtų kuriamos naujos verslo įmonės. Darbo grupės lygmenių buvo pristatyta idėja, kurie atspindėta ir komisijos pasiūlyme. O būtent, kad reikėtų atskirai kalbėti apie naujų įmonių kūrimasi, taip pat reikėtų nustatyti ir naujus standartus. Juos vidinių lygmenių turėtų sukurti pačios interesuotos pusės. Taigi apibendrindama galėčiau pasakyti štai ką. Komisijos pasiūlymo tikslai yra geri ir gražus, jie yra pagristi. Mes ką tik girdėjome, kad per ateinančius metus ir dešimtmečius transporto srautai auks. Bet man atrodo, kad mes turėtumėm skirti daugiau dėmesio būdams ir priemonėms, kuriomis sieksime savo tikslų. Norėčiau priminti, kad būtina mažinti ir administracinę naštą. Ačiū. Ačiū. Toliau Karlos Navastasija iš oro uostų e, paslaugų asociacijos. Prašau. Thank you very much for your invitation. <clears throat> ASA, is... Ačiū už kvietimą pasisakyti. Mūsų asociacija atstovauja didžiausią e, nepriklausomo antžeminių paslaugų teikėjų asociacija. Mūsų tikslas išplėtoti rinkos galimybės nepriklausomi paslaugų teikėjai sėkmingai naudojasi dabar galiojančią uh, šios ryties direktyva, geres, siekdami užtikrinti geresnę paslaugų kokybę. Kalbant apie komisijos pasiūlymą pateiktą, norėčiau išsakyti keletą pastebėjimų. Visų pirma, oro uostų pasiūlymas. Mes prieštraujame tam, kad e, žemės paslaugos būtų reglamentuojamas tą pačiame pakete. Manome, kad reikia siekti su pusiausvyros, bet nesusijęti šios ryties su, kitom, su kitomis pasiūlymo paketo dalimis. Anot komisijos e, šių tarnybų kaštai yra, sudaro nuo 5 iki 12 procentų oro uosto veiklos kaštų. Mes manome, kad tai yra nuo 3 iki 6 procentų. Tai reiškia, kad oro linijų e, pardavinėjami biletai e, nepabranks ir mes esame pasirengę investuoti į darbuotojų rengimą. Anot komisijos 70 procentų visų vėluojančių skrydžių yra suke, sukeliami dėl žemės paslaugų darbo. Tačiau mūsų analizė atskleidžia, kad tik tai 5 procentus vėlavimo apsprendžia e, oro uostuose dirbančios tarnybos. Saugus paslaugų teikimas. Dabar patiktas ribojantis, atsiprašau, e, savarankiškas savireglamentavimas. Tuo tarpu patiktas labai saistantis griežtas apribojimas. Mes manome, kad numatyta e, teisė e, naudotojams patiems pasirūpinti e, reikalingomis paslaugomis vietoje yra nerealistiška ir nereikalinga, nes praktiškai tą taisyklę gyvendinti bus sunku, taigi neteisingai suvokama ir tik tai įneš netikrumo rinkoje. Mes taip pat norime, kad dabartinė praktika, kuomet į rinką galima patekti turint. E, turint savo teikiamų paslaugų e, licenciją, yra netinkama. Manome, kad reikia e, nepamiršti, kad oro uostas ir pats veikia kaip, kaip to, žemės paslaugų teikėjas. Ir todėl oro uostas negali mūsų kontroliuoti, tai tiesiog konkurentas kontroliuojantis kitus. Tai galėtų e, kelti grėsmės, e, tokia situacija galėtų kelti grėsmės e, reglamento tikslui. Teisinis atskirimas Tai susiję ir su lygių galimybių užtikrinimu ir mūsų asociacija paliko komisijos pasiūlymą šiuo klausimu. Tačiau komisija numato radikalų pasiūlymą. Mes norime, kad būtų nepamiršta skaidrumo ir kryžminio subsidijavimo tikslas. To galima pasiekti parengus ir įgyvendinus naują sistemą, nes dabartinė sistema nepasiteisino. Mūsų kolega teisininkas e, mano, kad tas siūlymas, jog žemės paslaugų darbuotojai taip pat turi dalyvauti, turi teikti paraškas konkursuose, yra e, toks neteisingas paslaugų teikėjų skaičius. Reikėtų papildomo argumentavimo. nuo 5 iki 10 milijonų keleivių aptarnaujantis oro uostai e, tikrai pasižymi didesniais poreikiais. Personalo perkelimas. Tai įmanoma, tačiau dviem, su dviem sąlygomis. Tai turėtų būti taikoma ne tik dirbantiems oro uoste, bet ir nepriklausomiems agentams. Taip pat reikia nepamiršti galimybės, kad įmonės gali pačios tvarkyti laikytis, užsimti savivaldą. Taip pat norime priminti apie lygias teisės. Ir e, reikia nepamiršti, kokia situacija susidaro, kai oro linijos turi tokių darbuotojų tokio personalo. Ir šis siūlymas tikrai padidintų bendrai kaštus ateityje. Paraiškų teikimo taisyklės. Mes palikome komisijos pasiūlymą šioje srityje, nes iškiltų neišvengiamas konf interesų konfliktas, kai oro linijoms reiktų pasirinkti konkretų agentą teikiantį paslaugas oro uoste. Ačiū, pane Zasada. Turite galimybę dabar per penkias minutės pristatyti savo poziciją. Prašom. A... Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti visiems ekspertams už labai įdomius pasisakymus. Mm, avialinijos, profsąjungos, e, integruoti paslaugų teikėjai, nepriklausomai paslaugų teikėjai. Situacija yra skirtinga skirtingose valstybėse narėse. Ir mm, todėl reikės ir skirtingų sprendimo būdų šiuo klausimu būti pranešėjų nelengva, nes reikia apjungti labai skirtingas pozicijas. ES oro uostai yra labai skirtingi, kai kuriais atvejais pasla, antžeminių paslaugų teikėjai yra priklausomi nuo oro uosto, kitur yra nepriklausomos kompanijos teikiančios antžeminės mm, paslaugas. E, ypač kai kalbame apie oro uostus iki 5 milijonų e, keleivių. Labai vertinu komisijos pasiūlymus ir manau, kad uh, labai svarbu yra vadovautis komisijos bendrų pasiūlymų dėl de decentralizavimo ir liberalizavimo šioje paslaugų srityje. Mes dabar turime suformuoti šios sektoriaus ateitį Europai. Ir žinoma, todėl kyla vienas klausimas. Ar komisijos idėjos tinkamai yra perkeltos į dokumento projektą, kurį mes svarstome? Pavyzdžiui, um, antžeminių paslaugų teikėjo parinkimo procedūra, konkurso procedūra, ar yra pakankamai skaidri. Be to, ar jį leis parinkti geriausią paslaugų teikėją, ar jį leis nutraukti tam tikrų uh, paslaugų teikėjų darbą, ar čia yra numatyta tokia laisvė ar ne, kiek yra tas e, reguliavimas ar dereguliavimas plačiai apimantis. Įsivaizduokime tokią situaciją, kad yra trys uh, kad yra visiškai nevaržomos galimybės e, teikti paslaugas patiems. Pat... Labai svarbu, kad prie centralizuotos infrastruktūros prieigai būtų nustatyti labai skaidrus, aiškus e, mokesčiai tam, kad kompanija galėtų pati savo suteikti antžeminės paslaugas. Uh, Tačiau bet kokiu atveju ant žeminių paslaugų teikėjų darbą turi kontroliuoti oro uosto mm, tarnybos, nes gali būti e, tai itin svarbu, pavyzdžiui, krizės atveju, e, kriz, krizinių kažkokiu tai atveju. Ar tokia situacija yra topiška? Juk kitose pasaulio kraštuose tokios sistemos veikia, pavyzdžiui, Japonijoje. Uh, Mes puikiai žinome pirmininkę tą situaciją, nes buvo ir delegacija surenkta ir manau, kad turėtume padirbėti su šešėlinės pranešėjais ir galbūt reikėtų pakeisti tekstą. Aš pasisakyčiau už teksto koregavimą, nes aišku, tekste yra ir gerų pasiūlymų pavyzdžiui, dėl bendrų minimalių standartų, kurie turėtų būti taikomi europinių lygmenių, yra gerų nuostatų dėl um, antžeminės paslaugas teikiančių darbuotojų apmokymo. Manau, kad jeigu norime geresnės paslaugos užtikrinti mūsų klientams, turime užsibriežti platesnius užmojus. Uh, Ačiū ponui Zasadai. Noriu priminti visiems norintiems užduoti klausimus, kad skiriu tik po vieną minutę. Visų pirma, užimtumo komiteto vardu, panas man. Ačiū pirmininkė. Labai džiaugiuosi tuo, kad mes atskiriame kompetencijas tarp užimtumo komiteto ir transporto komiteto, bet galų gale kai kurios klausimus reikia spręsti bendrai. Mano klausimas būtų štai koks ponui Navas Garcija. Jūs kalbėjote apie reguliavimą europinių lygmenių. Kaip Jūs manote, ar įmanoma išlaikyti visiškai subsidarumo principą? Ar tikrai pakaktų vien tik tais direktyvos? Ar Jūs manote, kad tai tikrai būtų pats geriausias požiūris? Na ir antra, komisija siūlė, kad visai pakanka dviejų dienų personalo apmokymui. Aš turiu visai kitokios patirties. Ką Jūs manote šio klausimo? Na ir trečias klausimas. Ar reikėtų didinti ant žeminių paslaugų įmonių skaičių iki trijų? Kaip Jūs manote? Koks yra Jūsų požiūris? Labai ačiū. Dabar visiems po minutę. Visų pirma, ponas Fleckenstein. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Visų pirma, norėčiau apgailę stauti, kad prie mūsų neprisijungia profsąjungų atstovai, nes svarstome tuos klausimus, kurie yra labai aktualūs darbuotojams. Čia norėčiau prisiminti 96-97 metų situaciją. Antras, skirtingai negu kad kolega man Aš norėčiau apgailestauti dėl to, kad buvo taip atskirtos kompetencijos tarp užimtumo ir transporto komitetų, nes iš tikrųjų mes turėtumėm siekti kokybės. Dažnai tai yra susijęs su personalo mokymu, o dabar štai tai nebėra mūsų kompetencija. Dėl antžeminių paslaugų tiekimo atsiejimo ar tai turėtų teigiamo poveikio konkurencijai? Na, kol kas taip nemanau. Galbūt reikėtų dar kartą viską apmastyti. Anksčiau mes šį klausimą vertiname labai kritiškai. Tačiau diskusijos reikėtų nepamiršti vieną dalyko tik tada, kai tai klientui bus naudinga, apie tai turime uh, E, kalbėti, bet dėl to neturėtų nukentėti ir darbuotojai. Jeigu mes tiesiog diskutuojame, tai nereiškia, kad vykdome dereguliavimą. Ačiū. Aš galėčiau pritarti, ką tik kalbėjusiam kolegai. Aš irgi manau, kad e, turime kelti ir socialinius klausimus komisija remiasi hipotezė, kuri mano nuomonė yra klaidinga. O būtent, kad kuo didesnis oro uostas, tuo daugiau paslaugų jam reikia. Aš pasakysiu štai ką, kai aš esu tokiame dideliame oro uoste kaip Heathrow, kur yra ne trys paslaugų teikėjai, o aštuoni ar dešimt, tai nepasakyčiau, kad ta paslaugų kokybė yra geresnė, kuo didesnis oro uostas, tuo viskas sudėtingiau. O jeigu dar įtrauksime ir daugelį didesnį skaičių pas, paslaugų teikėjų, tai viskas taptų dar sudėtingiau. Taigi, aš čia neišvelgiu jokios atitikties tarp antžeminių paslaugų tiekėjų kiekio ir paslaugų kiekybės. Kokybės, atsiprašau. Antras, jeigu kažkas vyksta blogai, tai už antžeminių paslaugų kokybę atsakomybė tenka oro linijoms ir tai yra neteisinga. Dar viena pastaba. Aš esu, aš sutinku e, su mintimi dėl e, kryžminių subsidijų. Oro uostas pats turi veikti taip, tarsi būtų savarankiška įmonė. Taigi tiek pastabų. Ačiū. One minute, please, Eva. Ja. Lichtenberger, vienai minutiai. Debat. Ačiū, kadangi e, šiose diskusijose daug ideologinių minčių, aš norėčiau pasiteirauti, kokios naudos tai duos vartotojui, kokios naudos tai duos oro uostų įmonėms. Niekas kol kas iš šį klausimą neatsakė. Išvada kuo daugiau įmonių, tuo geresnė kokybė yra neteisinga oro uostų atžvilgių. Čia veikia kiti šimiai svarbesni faktoriai. Ir dar papildysiu. Jau vyko diskusija su komisaru Kalas. Ta diskusija vyko kadencijos pradžioje ir buvo išsakyta daug nuostabos dėl to, kad reikia siekti dar didesnio liberalizavimo. Transporto komitetas išreiškė daug kritikos, tačiau nepaisant to komisija pateikė savo pasiūlymą. Ačiū. Osta. Uh, thank you, Chairman. I think the Commission's document. Pane Foster, ačiū pirmininkė. Manau, kad komisijos dokumentas bendrais brožas yra geras ir uh, antžeminių paslaugų teikimo klausimas svarstamas daugelį metų ir dabar daugelis pigių oro linijų pačios kai kurias, teigia kai kurias susijusias paslaugas. Klausimas, ką mes darysime. E, tos įmonės, kurios nusprendžia e, pirkti paslaugas iš kitur, ieško geriausio pasiūlymo, pelningiausio pasiūlymo. Manau, kad sudėtinga būti pernelyg, e, grieš, pernelyg detaliai reglamentuoti šį klausimą. Bet iš vartotojo požiūrio, ponia Lichtenberger apie tai kalbėjo, kartais išreiškiami būkštavimai, kad kartais, kai sudaromos sutartis, e, kai vartotojui, e, keleiviui reikia paslaugų, reikia išsiaiškinti, kas už ką atsakingas, tai kai atrodo visi dinksta, ypač tos e, oro uostuose paslaugas teikiančios bendrovės. Reiktų pasižiūrėti, kuris verslo modelis būtų tinkamiausias. Pane Vels. Labai ačiū. Komisijos pasiūlymą reikėtų atmesti. Jis nėra tikslingas. Jeigu būtų įtraukta dar ir trečia įmonė, tai, kažin ar kokybė pagerėtų. Komisija siekia liberalizavimo, bet nemanau, kad tai gerai. Reikia užtikrinti aukštesnę darbuotojų profesinę kvalifikaciją, geresnius atlyginimus jiems. Dėl to nereikėtų pamiršti socialinių klausimų, jų nereikėtų atskirti nuo transporto klausimų. Norėčiau pasiteirauti pono Zasado, kodėl e, nepakvietėte profsąjungų atstovų. Jie mums papasakotų, kas iš tikrųjų vyksta ant, žeminės, ant žeminių paslaugų įmonėse ir ko iš tikrųjų reikėtų. Ponas Galer, ačiū. Aš norėčiau kreiptis į pasisakiusius ir pasiteirauti ar komisija nes, nesivadovauja neteisingų teiginių, kad dėl 75 procentų vėlavimo atveju yra atsakingos ant žeminių paslaugų bendrovės. Ir dar mes dėl darbo atlyginimų, darbo užmokesčių manome štai ką. Nereikėtų judinti šio principo. Toliau. Dėl dabar uh, egzistuojančių licencijų, jeigu įmonės jomis nesinaudoja. Galbūt kai kuriuose sritise tai tiesiog neapsimoka. Galbūt komisija galėtų pakomentuoti šį aspektą. Ponas Navas Garcija jau užsakė savo argumentą, kad yra didinamas minimalus keleivių skaičius. Aš gal galvočiau, kad čia reikia kalbėti apie 50 milijonų. Taigi toks būtų mano klausimas. Pane Maisner. Nenorėčiau kartoti visko, kas buvo pasakyta. Tiesiog mano pastaba būtų štai kokia. Šios direktyvos tikslas yra geresnis veiksmingumas ir mažiau vėlavimo. Ar dėl to, kad turime tik dvi antžeminių paslaugų įmonės, galima sakyti, kad dėl to yra tiek vėluojančių skrydžių? Ačiū, ponia Ma ir ponas Kok. Aš norėčiau pateikti klausimą komisijai. Jūs sakėte, kad e, oro uostai gali padidinti įmonių skaičių iki trijų. Ar jos gali, ar jos privalo didinti ant žeminių paslaugų įmonių skaičių iki trijų? Uh, Mr. Perker. Mr. Perker. Danke, Herr Vorsitzender. Uh, ja. Ačiū, pirmininkė. Mes visi žinome, uh, kad e, mūsų tikslas yra štai koks. E, keleiviai ir jų bagažas turi saugiai pasiekti e, iš taško A tašką B ir turi mokėti protingą kainą už biletą. Turi būti užtikrintos ir atitinkamos saugumo priemonės. Na ir įsivaizduokime oro uostą, kur viskas kuo puikiausiai veikia. Yra dvi antžeminių paslaugų įmonės Tai ką duotų, jeigu tas oro uostas privalėtų įdarbinti tris ar keturias ant žeminių paslaugų įmonės, kurios turėtų gabenti keleivių bagažą iš taško A į tašką B. Aš čia nieko nematau, jokių priežasčių, gal galite man paaiškinti. Dar viena pastaba. Jeigu oro uostas teikia daug paslaugų, tai paprastai jūs sukuria ir daug problemų. Gal galite pakomentuoti? Statistiniai duomenys rodo, kad e, tie oro uostai, kur turi daug antžeminių paslaugų įmonių, patiria žymiai daugiau problemų, problemų negu oro uostai su dviem įmonėm. Ponas Groš. Ačiū pirmininkė. Nenoriu kartoti kitų klausimų. Pasakysiu štai ką. Dėl deliberalizavimo ir darbo užmokesčių. E, Apie tai kalbėjome ir nagrinėdami kitas transporto sritis. Aš manau, kad mes viską turime palikti subsidarumo principui. Atlyginimai iš tikrųjų yra skirtingi. Mes galime pažvelgti, kokį darbo užmokestį e, gauna žmonės Minšene, Frankfurte ar dar kažkur tai kitur. Antra. Mes tikrai puikiai padirbėjome ir nors gal ir neatsižvelgėme į socialinius klausimus. Ir dar noriu pasterauti, paprastai kiek laiko trunka apmokymai ant žeminių paslaugų srityje. Uh, Kažkas siūlė dvi dienas, man atrodo, kad to nepat, nepakanka. Man atrodo, kad tokie mokymai trunka tarp penkių ir šešių mėnesių. Ar taip ar ne? Minute, Ponas Lindfried. Uh, Ačiū, pirmininkė, turi dvi pastabas. Šis pasiūlymas susijęs su socialiniais darbo teisės aspektais. Uh, Taigi aš pritarčiau kitiems kolegoms, kodėl nebuvo pakviesti profsąjungo atstovai šią diskusiją. Antra. Aš vieną didelį oro uostą labai puikiai pažįstu. Jis yra įsikūręs saloje ES šiaurės vakaruose. Ir tikrai ten ne viskas puikiai funkcionuoja. Ar jūs galėtumėte pritarti tam, kad parlamentas atmestų komisijos pasiūlymą? Other... Pone Laisfridai, norėjau pasakyti, kad jungtinėje karalystėje yra geresnių oro uostų nei tas, kurį jūs turėjote omeny. Is... Mane stulbina, kad to oro uosto reputacija taip plačiai žinoma. Noriu pasiklausti kalbėtojų, ar jie norėtų atsakyti užduotus klausimus. Pone Boldvinai, jūs neprivalote atsakyti, bet pone Būnon, gal jūs norite kažką pasakyti? Buvo užduotas klausimas, kokia, kok, kokiu privalumu vartotojams, galutiniams vartotojams pasiūlytų šis reglamentas. Manau, kad kokybės standartų patvirtinimas uh, privalomų kokybės reikalavimų patvirtinimas e, oro uostose paslaugas teikiančioms įmonėms užtikrintų geresnės galimybės keleiviams, vartotojams teikti ieškinius e, oro linijų bendrovėms, taip pat ir tarnyboms dėl to, kad dėl vėlavimų, dėl bagažo perkrovimo, tai yra labai miglotas rytis, kalbant apie dabartinės juridinės galimybės ir komisija tikriausiai turėtų išplėtoti reglamento aprepti ir jis turėtų galioti ir e, reglamento kontekste, kuris numato skrydžių vėlavimus, taip pat atidėtus skrydžius ir numatoma kompensacija tokiais atvejais. Ponas Kolmas. Pone Kolmas. Ačiū. Norėjau kalbėti apie konkurencingumą pranašumą, konkurencinį pranašumą. Tai yra, turėjau galimybę pasirinkti agent, agentą, ku, ku, ku, iš kurio nori pirkti paslaugas. Kalbant apie minimalius reikalavimus saugumo srityje. Kai tik tai bus išspręsti kokybės klausimai, manau, kad turėtų atsirasti, kad tai turėtų suteikti konkurencinį pranašumą. Ir tai turėtų užtikrinti geresnę e, padėtį oro linijų bendroviai. Ponas Garcija. kad klausimas apie reglamentą reglamentai yra tikrai geras. Pastaraisiais metais rinka Europoje sėkmingai plėtojasi. Ir aš asmeniškai manau, jog jeigu iškyla problemų su direktyvos įgyvendinimu, jas reikėtų spręsti kitomis priemonėmis. Mokymai. Mes manome, kad bazinis mokymas turėtų trukti dvi savaitės, o E, tobulinimosi kursai turėtų vykti kartą per metus, vien, vien, vieną, vieną savaitę trukti. Kalbant apie agentų teikiančių paslaugas skaičių, yra skirtingų nuomonių apie tai mūsų asociacijoje, bet pagrindinis vyraujantis požiūris yra, kad 5 milijonai oro uosto kalbant apie oroso pajėgumus, tai yra per, per menkas kiekis. Ir reikėtų atlikti vertinimą vietoje, nes žinome oro uostų, per kuriuos plūsta 5 milijonai keleivių, tačiau viskas priklauso nuo sezono ir rinkoje dominuoja oro linijos, kurios pačios uh, pasirūpina visomis paslaugomis, taigi tikros rinkos nėra. Yra kitokių oro uostų Europoje, kur licencijos nenaudojamos taip iš tikrųjų yra. Kai kurie oro uostai įsileidžia vieną su pusę arba du su pusę. paslaugų teikėjų. Tai, daž, tai dažnai panaudojama tik tai viena licencija. Neižvelgiame sąsajų tarp kokybės ir tas paslaugas teikiančių agentų dirbančių oro uoste. Tai aišku visiems kokybės standartų, privalomų standartų įvedimas yra įdomus dalykas, tačiau jau dabar galioja labai e, saistantis griežti susitarimai tarp klientų ir paslaugų teikėjų, tarp oro linijų ir, ir tų oro uostus ateikiančių paslaugas įmonių. Taigi čia reikėtų būti atsargiems. Pone Baldvinai, dvi minutės. Thank you very much. Um, uh, again, a very, uh... Ačiū. Labai gyvas ir naudingos diskusijos. Porą momentų gal pakomentuosiu. Visų pirma, noriu pabrėžti, kad komisija pateikė paketą dėl dereguliavimo tikrai ne dėl ideologinių priežasčių. Aš norėjau tai aiškiai pasakyti, mes nesiūlome privatizavimo, tai tikrai ne mūsų pasiūlymo sritis, tikrai nesutarties čia apriptis. Mes siūlome ribotą atvėrimą rinkos. Kaip manas koks sakė, Mes siūloma, kad didžiausiuose mm, oruosuose, kur yra per 5 milijonus keleivių, būtų mm, paslaugų tiekėjų daugiau nedu, kad būtų 3 vietoj dviejų. Toliau dėl 75 procentų vėlavimų, kad juos lemia žeminių paslaugų teikimas. Mes sakome, kad 75 procentai vėlavimų yra dėl e, priežasčių ant žemės. Mes būtent tai turėjome omenyje. Na ir paskutinis momentas, kas yra pridėtinė vertė. Čia aš Greitai apžvelgsiu pridėtinės vertės pagrindinius momentus. Avialinijoms bus daugiau pasirinkimo. Galės pasirinkti jos įvairesnius paslaugų teikimo variantus. Daugiau pasirinkimo. Toliau oro uostai galės geriau kontroliuoti savo infrastruktūras, kaip jas naudoja avialinijos o, ir paslaugų teikiai ne laisvas, laisva kontrolė, nevaržoma kontrolė, bet daugiau kontrolės. Toliau manau, kad paslaugų teikėjams bus daugiau garantijų dėl ateities perspektyvos, dėl to, kokias, kokiu, ką jie galės pasiūlyti savo darbuotojam, kaip ateities garantijas ir taip toliau. Ir Mes galvojame, kad mūsų pasiūlymas sukuria daugiau um, teisinių garantijų, teisinio tikrumo dėl darbuotojų perkelimo iš vieno mm, paslaugų teikėjo kit, kitam, kuomet pasikeičia paslaugų teikėjai. Mes taip pat galvojame, kad tai garantuos darbo vietas labiau ir užtikrins geresnį darbuotojų apmokymą ir keleiviams. Galiausiai mes galvojame, kad tai bus geresnės kokybės paslaugos ant žemės ir, ir vertinant ilgalaikį laikotarpį kokybė tikrai gerės. Ačiū. Aš manau, kad kitas iki tikrai profsąjungos irgi bus mūsų klausimuose atstovamas. Ir dabar nebuvo atsakyta kad bus, tai ar, ar, ar bus mažiau vėlavimo oruosiuose, kur labiau bus liberalizuotos paslaugos? Tai yra loterijoje lai, aukso puodą laimintis klausimas, taip? Mes jau girdėjome uh, Laikfrit nuomonę dėl uh, tam tikro oro uosto Londone ir aš pritariu iš esmės tai nuomonė, bet žinote, gali būti ir kitokių oro uostų, kur, pavyzdžiui, galite sakyti, pavyzdžiui, Manchesteris turi liberalizuotą sistemą ir, na, pabelskim į medį. Aš nežinau, gal ketvirtadienį man blogai baigsis tai, bet. Uh, klausimas toks būtų, ar liberalizuotas variantas veikia, o reguliuojamas neveikia. Aš nežinau, ekspertai norėtų man paprieštarauti. Kaip čia su tais oro uostais? Pane Boldvinai, gal jūs norite atsakyti? Say, I, I think... Labai trumpai aš norėčiau pasakyti, kad jūs teisingai vertinate situaciją. Taip, turime ir liberalizuotų oro uostų pavyzdžių, kur kažkas negerai veikia, turime ir neliberalizuotų oro uostų pavyzdžių, kur viskas sklandžiai e, veikia ir, ir atvirkščiai. Taigi, mes tiesiog galvojame, kad šiek tiek padidinus tą skaičių, šiek tiek pagerėtų gal situacija. Uh, ir dėl reglamento. Pirmininkė, dvi sekundės, jeigu skirsti. Mes galvojame, kad reguliavimas yra tinkamas variantas. Mes turime patirties su direktyva. 27 gyvenančias priemonės turi pritaikyti 27 valstybės narės. O tai reiškia, kad ne visuomet yra geras variantas, kai turime mm, direktyvą. Mes galvojame, kad visas oro transporto sektorius nusipelno geresnio reglamentavimo, taigi reglamento. Ačiū, gal dabar galime perėti prie trečios dalies, tai yra triukšmo. Ir vėlgi prie prezidimo pažaiskime žaidimą, kas spės į kėdę. Our experts of this panel are Michelle Adam from the Association. Turime šiuos prelegentus Michel Adam iš Europos avialinio asociacijos, Krisel Damar iš oro uostų tarybos tarptautinės, Martin Kessel Europos Sąjungos kovai su orlaivių keliamų triukšmu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 Kągi, pasirengę darbui. Visų pirma, Miktel Adam, Europos avialinio asociacijos atstovas, penkioms minutėms. Ačiū pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai, ponios ir ponai, noriu padėkoti uh, už suteiktą galimybę išsakyti Europos avėlinio asociacijos poziciją dėl komisijos pasiūlymo. Aš kalbėsiu apie tarptautinę politiką, išsakysiu mums susirūpinimą keliančius klausimus ir galiausiai akcentuosiu kai kurios pasiūlymo momentus. Reglamentai, visas taisyklės yra sukūrus jungtinių tautų organizacijos, tarptaut, jungtinių tautų tarptautinės civilinės aviacijos organizacija. Ji turi galę nustatyti standartus dėl saugos, efektyvumo ir tinkamumo avia naviga, oro eismo srityje. Ir suverenios valstybės nusprendė savo reguliavimo galės perduoti e, tarptautinių civilinės aviacijos organizacijai, kadangi galvoja, kad kuo bus vienodesnės taisyklės, standartai ir procedūros, tuo bus geriau. Tai yra būtina šiam sektoriu, kuris yra tarptautinio pobūdžio jau pagal savo apibrėžimą. Ir vien nacionalinių standartų nepakanka, jeigu norime tinkamo e, vienodumo lygmens. Licencijos, sertifikatai, kurie išduodami pagal nustatytus standartus, turi būti pripažinti pripažįstami visur. Pavyzdžiui, prancūzų piloto licencija turi galioti Kinijai, or, orlaivį, kuris e, sertifikuotas JAV turi būti leidžiamas skraidyti Indijai. Kitaip, e, tarptautinis oro eismas bus neįmanomas ir saugumo bus neįmanoma užtikrinti. Todėl mes negalime paremti šio pasiūlymo, kurio siūloma atsisakyti orlaivių, kurie yra sertifikuoti pagal visus keliamus reikalavimus. Ta pasiūlymo dalis visiškai netitinka tos sistemos, kur yra nustatyta mm, tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos. E, ir tai sukurs tik tai um, netikrumo um, avialinijoms, orlaivių operatoriams ir uh, tai nebus gerai visam sektoriui. Tačiau kiti elementai, kurie e, šio pasiūlymo, kurie siūlo suderinti ES taisyklės E, su tarptautinėmis yra geri, pavyzdžiui, dėl triukšmo mažnymo oro uostose. Ypač svarbus pasiūlymo elementai yra tie, kad vietos valdžia privalės laikytis labai visapusiško nuseklaus sprendimo prieimimo proceso ir įvertinti visu, visas galimas alternatyvas, įvertinti visą poveikį, pasikonsultuoti su visomis suinteresuotomis šalimis. Pasiūlymas taip pat atitinka tarptautiniai teisiai e, ten, kur leidžia komisijai tikrinti, ar vietos vietos valdžia tikrai laikėsi tokių procesų keliamų reikalavimų. ES yra įsipareigojusi um, atitinkamai užtikrinti tokią priežiūrą. Ji pasirašė ir atviro dangaus sutarimus su JAV 2010 metais. Ir vietos valdžia turi pasikonsultuoti su suinteresuotomis šalimis vietoje ir įvertinti visas, palsių, visas alternatyvas. Ir tai tikrai leis sumažinti triukšmą um, oro uostus Europoje. Kai kas galvoja, kad galbūt Europinė priežiūra trūk, kišis į vietinį sprendimų prieimimą. Ne, mes, ta, ta, ta Europinė priežiūra tik tai užtikrins tai, kad būtų visapusiškas sprendimų prieimimas, kad būtų atsižvelgta į visus aspektus ir ekonominį poveikį ir, ir visos priemonės, kad būtų detaliai išanalizuotos kai kas galvoja, kad bus apribota veikla Europoje. Ne, taip nebus. Reglamentas tikrai nedidins veiklos ribojimo priemonių. Ir čia esmė yra koks bus e, triukšmo poveikis žmonėm. Tai, turi, tai bus įvertinama ir išanalizuojami visi galimi sprendimai, o, o viskas nesusives vien tik tai į veiklos ribojimo priemonės. Europos avialinijos ragina komisiją įgyven, patvirtinti tuos pasiūlymo elementus, kurie yra racionalūs, tačiau e, mes taip pat norime priminti, kad Europa privalo laikytis tarptautinių taisyklių ir Europos institucijos galvoja, kad tos tarptautinės taisyklės nėra tinkamos, tai, jos, e, tai e, Europos institucijos turi spręsti tuos klausimus per tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją, o ne veikti vienašališkai. Ačiū toliau. Kristel Damar iš oro uostų tarybos. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbimi parlamento nariai, norėčiau pakalbėti apie oro uostų valdytojų požiūrį į siūlomą triukšmo e, reglamentą. Norėčiau pabrėžti, kad mūsų nariai puikiai supranta, kad uh, lėktuvai kelia didžiulę triukšmą vien dėl to, kad uh, mes dirbame su, su lėktuvais ir mūsų nariams tai aktualus klausimas, nes jie suinteresuoti e, šiame kontekste ir savo reputaciją bei politin, politiniais aspektais. Noriu visiškai pritarti Mišelio ką tik išsakytoms mintims. Jis kalbėjo apie tarptautinis Europos komisijos pasiūlymo aspektus. Aš norėčiau aptarti konkretų to pasiūlymo poveikį Europos oro uostams. Taigi, e, triukšmas, subalansuotas požiūris į triukšmą. Tai yra teritorijų planavimas, triukšmo mažinimo procedūros. Turime nepamiršti štai, kad subalansuotas požiūris yra procesas, kurio eigoje sprendimą priimanti institucija, kompetitinga institucija gali priimti sprendimą, kurio dėka oro uostas turės galimybę veikti rytoj ir tai yra labai svarbu. Kitas svarbus balansuoto požiūrio elementas yra tai, kad tai vienintelis procesas, kuris leidžia pasiekti trukšmo mažinimo tikslų ir todėl veiklos apribojimo aspektai nagrinėjami tik ketvirtajame etape. Tai nereiškia, kad tie apribojimai gyvendinami tik gale. Jie yra vertinami poveikio vertinimo procese, bet yra paskui viena iš įgyvendinamų priemonių. Siekiant pailustruoti subalansuotų požiūrio svarbą, norėčiau pakalbėti apie vieną iš elementų - žemėtvarką. Uh, kai vietos valdžia e, įvertina, kad oro uostas yra strateginė, e, strategiškai svarbus objektas, jis siekia užtikrinti, kad oro uostas ir kaimininių bendruomenių, kaimininių rajonų gyventojai surastų sambuvio galimybę. Valonijoje, pavyzdžiui, buvo nuspręsta, kad kad vienas iš oro uostų metu turės veik, galimybę veikti naktimis, kad būtų sumažintas triukšmas, buvo tam skirta 500 milijonų eurų. Kartais žemėtarkos politika yra netinkama ir todėl gyventojai susiduria su, su nereikalingu, bet su dideliu triukšmu. Pavyzdžiui, Hifro oro uosto uostas e, būstų aplink orą uostą nuo 1991 iki 2009 metų išaugo 17 procentų. Ir kai užtikrinamas subalansuotas požiūris, situacija yra visus tenkinanti ir vietos valdžia turėtų to nepamiršti. Kokius kokią naudą teikia Europos komisijos pasiūlymas. Mums jis yra priimtinas, nes jis leidžia užtikrinti pusiausvirą, e, vykdyti suderintą procedūrą ir taip pat tai leidžia patiems oro uostams tvarkyti triukšmo lygmenį. Ir dar vienas svarbus to pasiūlymo elementas Jis leidžia užtikrinti gyvybingą to pasirinkto požiūrio gyvenimą ke per kelis kanalus. Visų pirma, tai yra reglamentas pasirinktas teisės aktas. Kitas svarbus dalykas - dešimtas straipsnis Europos komisijai numatyta peržiūros e, galimybė ir norėčiau šiek tiek apie tai pakalbėti. Įprastinė pažeidimų procedūra, kurią taiko Europos komisija, nėra taikoma triukšmo valdymui oro uostuose. Jei komisija pradėtų pažeidimo nagrinėjimą, tai tai įvytų tik po to, kai reglamentas yra įgyvendinamas. Tačiau gyvenime tikrovėje, net jeigu įrodoma, kad reglamentas pažeistas, niekada oro uostui nebus paprašytas nutraukti veiklą Mes kalbame apie bendrą sprendimų prieimimo procedūrą, todėl labai svarbu išsaugoti dešimtąjį straipsnį, už, užtikrinti, išlaikyti Europos komisijai galimybę priemonę išanalizuoti prieš ją įgyvendinant. Taip pat reiktų nepamiršti subsidiarumo principo taikymo dėl kelių priežasčių. Visų pirma, triukšmo vertinimas E, vertinamas konkrečiame, atliekamas konkrečiame atskirame oro uoste. Ir reikia vietos valdžia, kompetitingos institucijos sprendžia, ar iš vis triukšmo problema egzistuoja. Ir taip pat triukšmo mažinimo tikslai taip pat iškeliami ir įgyvendinami konkrečiame vietos kontekste. Mes palaikome komisijos pasiūlymą, mes manome, kad dešimtas straipsnis yra absoliučiai reikalingas, mes nenorime, kad jis būtų susilpnintas, nes 2013 metų direktyvoje jau yra susilpninta tos straipsnio versija. Ačiū. Labai ačiū toliau Martin Kessel. Jis atstovauja ES kovą su orlaivių keliamų triukšmų. Prašom, Martin. Ačiū. Ačiū už tai, kad mane čia pakvietėte. Iš tikrųjų, pirmą kartą tie žmonės, kuriuos tiesiog piktina triukšmas, turi galimybę pasisakyti Europos parlamente. Taigi dar kartą labai ačiū už šį pakvietimą. Tikrai turime puikią galimybę išsakyti savo nuomonę dėl komisijos pasiūlymo paketo. Aš atstovauju organizaciją, kuri buvo įkurta prieš 44 metus ir ją įkūrė žmonės, kurie jau anomet e, kentėjo nuo triukšmo. 1968 metais dar niekas nekalbėjo apie aplinkos apsaugą, bet jau anomet buvo įkurta ši organizacija sauganti žmonės nuo triukšmo. Uh, Mes esame vienintelė nevyriausybinė organizacija europinių lygmenių, kuri kovoja prieš triukšmą. Mes esame prisijungę prie įvairių kitų organizacijų ir tikrai labai džiaugiamės, kad galėjome dirbti ir darbo grupėje skirtoje oro uosto pajėgumams. Tai buvo pirmas ženklas, kad komisija pradėjo diskusiją apie oro eismo politiką ir apie oro uostų pajėgumus. Anksčiau buvo sukurta politika dėl greitkelių, bet anksčiau nebuvo kalbėta apie oro uostų politiką. Na, dažnai net ir nacionalinių lygmenių nėra tinkamos oro eismo politikos. Šiandien pakalbėsiu apie keletą dalykų. Visų pirma, uh, oro uosto veiklos apribojimai, pajėgumų planavimas, oro uostų aplinkosauginis pajėgumas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kiek pajėgus oro uostas yra plėstis, atsižvelgdamas į aplinką. Tai yra subalansuotas požiūris. Prie mūsų organizacijos yra prisijungę žmonės, kuriuos piktina triukšmas. Ir mes norime, kad būtų e, vykdomas ilgalaikis oro uostų pajėgumų planavimas į ateitį. Šiuo metu to trūksta. Ir dėl to kai kurie oro uostai turi pajėgumų, kai kur yra daug problemų. Ir tų problemų būtų galima atsikratyti, jeigu būtų planavimas, bet planavimo nėra. Ir tikrai, jeigu būtų vykdomas planavimas kai kuriuose oro uostuose, pavyzdžiui, Paryžiuje, būtų mažiau problemų. Kai iš kai kurių oro uostų, aplink kuriuos gyvena daug žmonių, tam tikri e, transportos rautai galėtų būti perkelti kitur. Dabar ekonominiai aspektai. Jeigu oro uostas turi aplinkosauginių pajėgumų, tai jis gali plėtoti ir savo verslą. Tačiau reikia bendradarbiauti su tai žmonėm, kurie gyvena aplink oro uostą, kuriuos piktina triukšmas, kuriuos, kurie patiria neigiamą oro eismo poveikį. Taigi reikėtų mažinti triukšmą, o geriausias būdas tai pasiekti, tai yra priboti veiklą. Pikao subalansuotas požiūris mūsų nuomonė nėra subalansuotas. Jis galėtų būti subalansuotas, jeigu tie žmonės, kurie nebegali mėgoti dėl triukšmo, Tokių žmonių yra milijonai, dešimtis milijonų visoje Europos Sąjungoje. Jie tiesiog negali naktimis miegoti dėl triukšmo. Taigi reikėtų paisyti tokių žmonių uh, teisės, jos reikėtų gerbti. Tie žmonės neturėtų būti nustumti į mažumos poziciją. dėl subalansuoto požiūrio. Mes manome, kad geriausias būdas sumažinti triukšmą yra apriboti veiklą. Galiu pateikti Frankfurto pavyzdį. Dabar jau galime miegoti nuo 11 valandos vakaro iki 5 ryto. Aš gyvenu visiškai netoli Frankfurto oro uosto ir galiu pasidžiaugti, kad dabar jau galiu miegoti, galiu naktį atsidaryti langą. Na ir aš tikiuosi, kad uh, ir kitur bus tokia situacija. Oro, iš viso ES yra keli šimtai oro uostų. Ir iš tikrųjų reikėtų tam tikro reglamentavimo. Vieno dalyko, šio to, vieno dalyko trūksta. Komisija yra prieimusi aplinkos triukšmo direktyvą. Reikia, kad šis naujas komisijos pasiūlymas ją taip pat atitiktų. Reikėtų dėrėtis dėl kompromisų su oro uostais. Oro uostai turėtų atsižvelgti vietinių gyventojų poreikius. Skirtingose valstybėse narėse tie poreikiai uh, skiriasi. Iš viso Europos Sąjungoje yra 240 oro uostų ir tarkim e, Suomijos kažkokio miestelio oro uostas yra kitoje situacijoje negu kad, e, tarkim, Ispanijos, e, Prancūzijos, Italijos ar dar kokio nors kito oro uosto. Taigi reikia atsižvelgti vietinius poreikius, reikia suteikti galimybę žmonėms vykdyti reglamentavimą. Jau dabar yra vietinių teisės aktų, jie turėtų būti gyvendinami. Tik tokiu būdu vietos gyventojai ateitie gali tikėtis e, triukšmo sumažinimo. Mums yra labai svarbus laikas. ES piliečiai, piliečiams turėtų būti teikiamas prioritetas. Komisijos pateiktame pasiūlyme daugiausia atsižvelgiama į oro uosto ekonominį vaidmenį. Na ir tik paskui kalbama apie triukšmo mažinimą ir galimybę suteikti žmonėms naktį miegoti. Tai manau, kad komisija neteisingai pasirinko prioritetus. Mes norėtumėm, kad komisijos pasiūlymas būtų peržiūrėtas ir kad komisijos pasiūlymas būtų pagrystas pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis. Į komisijos pasiūlymą turėtų būti užtrauktas draudimas lėktuvams skraidyti naktimis 8 valandas ir šis draudimas turėtų galioti visose ES oro uostuose. Ačiū. Na ir dabar ponas e, Leichtfried. Penkios minutės, prašom. Ačiū pirmininkė. Netrukus pradėsiu savo pasisakymus, tačiau prieš tai norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė ponas Kessel. Turiu dvi pastabas. Visų pirma, man atrodo savaime suprantama, kad tie žmonės, kurie kenčia nuo lėktuvų triukšmo, tikrai turėtų dalyvauti klausime. ES sudaro ne vien tik tais ekonominiai interesai, bet ir piliečių interesai. Taip pat norėčiau pasakyti dar vieną dalyką. Be abejo, primant sprendimus turi dalyvauti ir rinkėjai. Taigi tiek. Dabar dėl komisijos pasiūlymo. Čia turiu porą pastabų. Aš pasisakau už subalansuoto požiūrio taikymą. Dėl to net nereikia diskutuoti. Aš manau, kad reikia peržiūrėti dabartinius teisės aktus. Apie tai reikėtų diskutuoti Aš galiu pritarti komisijos pasiūlymui. Kart, kai kuriais atvejais reikėtų apsiriboti ketvirtą klasę, lėktuvų klasę. Komisijos pasiūlyme pačios sudėtingiausios yra detalės, jos kelia daugiausia problemų. Uh, Jeigu mes kalbame apie subalansuotą požiūrį, tai vėl susidurėme su tam tikrų fenomenų. Beveik visą laiką tas fenomenas pasireiškia, kai komisija pateikia pasiūlymą. Komisija neutraliai nekomentuoja subalansuoto požiūrio. Ji tiesiog sako, kad ekonominiai, konkurenciniai interesai nusipelno pagrindinio dėmesio bet nesveikatos apsaugos elementai. Tie sveikatos elementai arba kažkur nuo šalyje paliekami, arba iš viso net neįtraukiami. Turime būti neutralus, neturėtumėm virš visko statyti ekonominių, pramoninių interesų. Toliau Patikrinamumo, teisės akto patikrinamumo aspektas. Na, teoriškai tai yra teisingas modelis, bet kai kalbame apie nuo triukšmo saugojimo, nuo triukšmo saugančias priemonės, tai sprendimai yra priimami labai lietai yra įtraukiami piliečiai visą procesą, vykdomos piliečių iniciatyvos. Viskas užtrunka labai labai ilgai, metų metus. Na ir kokie yra galų gale rezultatai? Visi tie, kurie dalyvavo procese, turi būti kaž, kažkuria prasme patenkinti. Vis dėlto, kai pagal 10 straipsnių komisija galėtų uh, atsisakyti tokio proceso, bet aš nemanau, kad tai pasitarnautų Europai ir man atrodo, kad tai nebūtų prasminga. Nes galų gale, jeigu procesas trunka metų metus ir galų gale pasiekiami visus daugmaž tenkinantis rezultatai, tai aš nematau jokios prasmės viską panaikinti ir viską pradėti daryti kitaip. Taigi tikrai reikėtų pagalvoti apie tai, kas galų gale yra prasminga. Dėl vieno dalyko visiškai nepritariu Nepritariu ir atvirai pasakysiu. Galbūt komisijos pasiūlymą nesuprantu. Kalbėdama apie ateitį, komisija e, siūlo deleguotus aktus, daugelį dalykų spręsti deleguotais aktais. Jeigu ateityje turėtų būti numatytos viršutinės ribos triukšmui, jeigu turėtų būti patvirtintas tam tikras lėktuvo tipas arba neturėtų būti tvirtintas. Tai aš norėčiau, kad e, Europos parlamentas taip pat būtų kaip viena, viena iš sprendimo, e, sprendimą priimančių institucijų. Mums nepakanka deleguotų aktų, nepakanka mums vien tik tais patikrinti komisijos sprendimą. Taigi šitas aspektas komisijos pasiūlyme man nepatinka. Apibendrintamas pasakysiu štai ką komisijos pasiūlymas prasilenkia su tikslu. Komisijos pasiūlymas. Komisijos pasiūlymą reikėtų keisti daugeliu, daugelį sričių. Tai reiškia, kad reikia, reikia daug darbo. Tačiau viskas nebus paprasta. Pasakysiu atvirai, Aš jau daug, daug kartų kalbėjusi su kitais kolegomis ir man susidarė toks įspūdis, kad komisijos pasirinktas požiūris tiesiog atstūmė kitus kolegas. Daugelis komisijos pasiūlymą dar nelabai kritiškai, netaip reikėjo daryti. Mes pasistengsime kažką tai gero padaryti to komisijos pasiūlymu, bet nesu tikras, kad tai pasiseks. Užimtumo komiteto vardu, panas man. Ačiū, aš norėčiau pasakyti, kad e, ši tema nagrinėjama ir mūsų komitete. Mums reikia konkretaus reglamentavimo. Toks reglamentavimas jau yra Vokietijoje. Apie tai buvo kalbėta ir Europos parlamente. Jeigu mes pasiekėme teisės aktą draudžiant naktinius skrydžius, tai jo reikia ir laikytis. Dėl to, ką pasakė kolega Leichtfried. Iš tikrųjų, daug kolegų yra susiję su piliečių iniciatyvomis. Mes visą tai labai rimtai vertiname. Toliau lėktuvų judėjimas oro uostose. Jeigu viskas pasikeis taip, kad nebebus įmanoma planuoti į ateitį, tai kils klausimas, kas yra prioritetas, ar rinka ar žmogus. Ar mes turime galvoti vieni apie kitus, man atrodo, tai yra esminis elementas. Ir štai klausimas oro uostų atstovui. Nuolat keičiasi lėktuvų judėjimas. Ar iš tikrųjų, ar galima sakyti, kad mes esame pasiruošę nustatyti nuolatinius lėktuvų maršrutus, kad nesusidarytų toks įspūdis, kad ES lygių buvo dėl kažko tai susitarta, bet gal, galiu gale viską galima be galo keisti. Now, Mr. Gala, one minute. Panas Galer, minutė. Ačiū. Man kyla štai koks klausimas. Ar ne per daug buvo gerai kai praeitie kiekvienu atveju susijusios pusės susėsdavo ir ieškotų, ieškodavo bendro sprendimo. Dabar pagal šį naują reglamentą situacija keisis ir kas iš to turės naudos, ar tie, kas vietinių lygmenių susitarė, ar kažkas tai kitkas. Taigi aš tikrai nuogastauju ir aš manau, kad dešimtą straipsnį reikia išmesti. Uh, tikrai neteisinga, kad komisija pati kontroliuotų visas procedūras ir priimtų sprendimus dėl kovos su triukšmu vietos lygmeniu. Aš galėčiau pritarti pranešėjui. Tikrai negalime pritarti deleguotiems aktams. Galbūt tą patį tikslą galėtumėm pasiekti kitaip. Galbūt visai pakaktų pakeisti dabartinę direktyvą. Ar tikrai reikia tokio reglamento, kokį siūlo komisija? Ar tikrai tokio reglamento pagrindu bus galima atsižvelgti vietinius ypatumus? Thank you very much, Mr. President. First of all, I, I would like to... Ačiū pirmininkė visų pirma. Norėčiau sužinoti, kiek kainuos tokių taisyklių gyvenimas. Pavyzdžiui, jeigu naktinius skrydžius uždraustumėm, Tai labai svarbu, nes nieko negirdėjau šio klausimu. Gal komisija galėtų pateikti skaičių skrydžių, kuriem būtų taikomos tos nuostatos, taip pat ir neeuropinių vežėjų. Antras dalykas, man atrodo, tikrai reikia subalansuoto požiūrio, kadangi Europoje triukšmo problemas spręs nėra lengva ir nėra vieningo sprendimo. Tai reiškia, kad vietos valdžia atsižvelgtų į visus, visas alternatyvas, ne vien tik tai ribotų um, vežėjų veiklą. Reikia galvoti taip pat ir apie geresnį um, teritorijų planavimą. Ir kaip Europos federalizmas aspektas. Aš pasisakau už priežiūros galės, kurios yra numatytos e, šio pasiūlymų komisijai kad ji galėtų nustatyti, kurios būtų mm, efektyviausios priemonės e, kaštų ir naudos atžvilgių, ne vien tik tai naktinių skrydžių uždraudimas, bet ir kitos priemonės galėtų būti svarstomas kad nebūtų mm, prie, priemonių atranka neš, kažkokia tai uh, šališka, nesubalansuota. Labai svarbu, kad būtų atsižvelgta į visas suinteresuotas šalis, kad būtų konsultuojamasi su visais. Ja, herzlich. E, Lichtenberger. Ein Wort zum Balanced Approach. Uh, diese... Ačiū dėl subalansuoto požiūrio. Šis požiūris nėra subalansuotas ir man atrodo tai akivaizdu, nes e, ekonominiai interesai statomi pirmą vietą. O jeigu, pavyzdžiui, yra priimtas sprendimų, kurie neteisingi, ar dabar už tokią klaidą šimtai tūkstančių vietos gyventojų turi mokėti visą kainą, tai tikrai neteisingas požiūris. Antras dalykas - priemonės, kurios yra siūlomos kaip nuosaikios priemonės, panašu, nėra tinkamos ir aš esu mačius uh, tokių pavyzdžių įvairiose oro uostuose. Trečias dalykas dėl subsidiarumo. Panašu, kad mm, daug sunkumų e, ieškant tinkamo susitarimo tarp to, kas valdo oro uostus ir, ir, ir tų, kas rūpinas vietos gyventojais jų situaciją. Tai Kodėl komisija tada gali tai pasakyti, kad e, nesvarbu, jūs atridėjote daug laiko ir pastangų ieškant sprendimo, mes dabar ateisime ir viską pakeisime. Ir, gal, ir paskutinis momentas, kai buvo kalbama apie Valonijos oro uostą ir 500 milijonų eurų, kuriuos reikia dabar investuoti tam, kad būtų galima modernizuoti oro uostą taip, kad būtų užtikrinta tinkama apsauga nuo triukšmo. Tai ar čia yra tinkamas pavyzdys, kodėl reikėtų ginti tokius variantus? Uh, Ačiū pirmininkė. Norėčiau pritarti pono galera mintims dėl deleguotojų teisės aktų ir ar tai nėra perteklinis reglamentavimas, ar nereikėjo pasitikti direktyvos. Manau, kad subsidiarumo klausimas šiuo atveju tikrai aktualus ir nors kars nuo kartų iškyla problemų, sakyčiau, kad vietos indėlis turėtų išlikti. Pritariu subalansuotam požiūriui ir be abejo mes privalome laikytis tarptautinių reikalavimų Mane labai neramina tai, jog komisija nusprendė, kad ji gali spręsti, e, kada tenkinami tie reikalavimai. Nemanau, kad taip yra. Nuo 10 decibelų iki 5 decibelų. Ir nemanau, kad ir kiti aspektai šiame pasiūlyme tinkamai apgalvoti. Uh, Turime galvoti apie tai, kaip švelninti triukšmą. Beveik nekalbam apie Cezar technologiją, švaraus dangaus iniciatyva neminima. Prieš 35 metus važiuodama pro Hitro oro uostą per dešimtį mylių. Žinojau, girdėjosi, kad ten yra oro uostas. Ir jeigu iš tikrųjų žemėtvarkos planai būtų tinkamai parengiami, šios diskusijos net nevyktų, ponė Lichtenberger. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų, gyvenimo kokybė turėtų būti prioritetas. Aš kaip gyvenanti netoli oro uosto. Žinau, kaip svarbu, kad žmonės naktį galėtų išsimiegoti. Komisija neturėtų užmerkti akių. Aš esu iš Hamburgo. Hamburge yra oro uostas ir priklausomai nuo vėjo krypties, e, kai kurie žmonės tikrai kenčia nuo triukšmo. Taip pat, pažiūrėjau, Berlyne yra pastatytas naujas oro uostas ir gyventojai ginasi nuo triukšmo. Dabar dėl reglamento. Na, iš tikrųjų, nereikia reglamento. Valstybės narės e, pačios turėtų kovoti su triukšmu. Federacinės Vokietijos žemės pasisako prieš šį reglamentą. Jam prieštarauja ir Prancūzijos senatas dėl 8 valandų skrydžių draudimo naktį. Norėčiau pasitirauti komisijos. Ar komisija tikisi, kad e, milijonai žmonių ir toliau naktį negalės mėgoti ir naktį negalės atsidaryti lango dėl keliamo triukšmo? Ačiū, sako panas Groš, dėl to, kas atsitiko Valonijoje. Aš irgi iš dalies esu už tai atsakingas. Mes išleidome 25 tūkstančius eurų vienam žmogui. Uh, E, tam, kad gyventojai galėtų ramiau miegoti, tam, kad būtų sukurta ir 6000 naujų darbo vietų. Taigi galima atsižvelgti ir ekologinius aspektus, ir ekonominius. Mes vykdėme daug konsultacijų. Taigi, manau, kad būtent į tai reikėtų investuoti ir man kyla štai koks klausimas. Būtent tokie pavyzdžiai galbūt susir... nusipelno ir komisijos dėmesio. Galbūt komisija galėtų pasakyti savo nuomonę. Tokie projektai, kurie buvo minėti, susilaukia tikrai daug investicijų. Ir žmonės dabar skaitydami komisijos pasiūlymą, manau, kad bus susirūpinę. Ačiū ir galiausiai panas Kūn. Vieną minutę. Ačiū, aš kalbėsiu trumpai. Valstybės narės turi teisės aktus ir įstatymus susijusius su emisijomis. Taip pat yra teisės aktai reglamentuojantis decibelų kiekį šalia oro uostų. Na, manau, kad tuo turėtų remtis ir šis reglamentas. Reglamentas turėtų užkirsti kelią e, savivaliavimui. Yra daug gyventojų organizacijų, kurie prieš kovoja su triukšmu, bet jeigu iš viso nebegalėtumėm skraidyti, tai tada, ko gero, galėtumėm sakyti, kad pasiekėme tikslą, triukšmo nebeliko, bet ar to iš tikrųjų norime. Manau, kad svarbiausia, e, jog būtų vykdoma kontrolė. Pateiksiu Ciuricho oro uosto pavyzdį. Pakilimo ir nusileidimo takuose yra filmavimo kameros ir kiekvieną kartą lėktuvui kilant, kilant ar leidžiant, jos tiesiogiai transliuoja tos vaizdus ir visi žmonės gali matyti. Visi piliečiai gali tai matyti. Na ir gali matyti, kiek yra decibelų, ar jie neviršyje įstatymų numatytų normų. Taigi aš manau, kad reikia skaidrumo, kontrolės ir gyventojų traukimo. Uh, Ačiū. Dabar žodis ekspertams. Visiems po dvi minutės, ponas Adams. Čia pirmininkė noriu sureaguoti į tris momentus, kurie buvo išsakyti. Visų pirma, dėl to teiginio, kad ekonominiai interesai yra iškelti į pirmą vietą. Man atrodo, tekstą reikėtų labai didžiai išanalizuoti. Ir yra reikalaujama tik tai išanalizuoti priemonių e, efektyvumą išlaid, pagal įdėtas išlaidas. Tad turime būti labai atsargus ir tinkamai vertinti tekstą. Mes kalbame apie, apie priemonių efektyvumą pagal dėtas išlaidas, o ne jų teikiamos naudos palyginti su išlaidomis vertinimą kai kalbame apie naudą pagal įdėtas išlaidas, tai mes žiūrime kiekvieną priemonę, žiūrime, kiek jinai leidžia pasiekti tikslų. Taigi tikslas išlieka. Tik tai tekst, tekste yra labai aiškiai pasakyta, kad reikia įvertinti priemonės duodamą naudą. Yra tik ekonominis įvertinimas ir nieko daugiau. Toliau, dėl pavyzdžių, aišku, ir galima pateikti daug pavyzdžių iš savo patirties, vietinių pavyzdžių, bet situacija yra skirtinga skirtingose vietose. Tai kodėl mes kalbame apie vieną sprendimą, kad 8 valandas naktį būtų uždrausta skraidyti. Ne, tai yra vietos sprendimas, vietos valdžia priima tokius sprendimus ir tai yra sprendimų prieimimo procesas. Mes mm, nenorime vietoj vietinės valdžios priimti sprendimus, mes tik tai norime prižiūrėti patį sprendimo prieimimo procesą, kad jis vyktų tinkamai. Ir paskutinis dalykas dėl tų vietinių pavyzdžių pateikimo. Pirmininkė, aš mm, pateiksiu tada savo asmenį, iš asmenės patirties pavyzdį. Aš gyvenu uh, tokioje vietoje, kur taip yra eismas naktį ir tai mane erzina. Tačiau yra įvairių sprendimų. Pavyzdžiui, galbūt e, reikia pakeisti kelio dangą, galbūt reikia pakeisti langus ir panašiai. Gal yra kitokių sprendimų, ne vien tik tai eismo uždraudimas. Tad reikėtų galvoti ne apie vieną kažkokį sprendimą, kuris būtų vieningas, pritaikytas visiems Europos oro uostams. Gal reikėtų pažvelgti kiekvieną situaciją atskirai. Uh, uh, Mane Damar. Buvo, e, pana, man klausimas tiesiai man dėl sutarimų, dėl skrydžių galite matyti dabar, koks yra oro uostų sutarimas, taip pat ir Heathrow, pavyzdžiui, dėl oro erdvės pertvarkymo, pristaikant prie ateities pajėgumų reik, poreikio. Ir oro erdvės pertvarkymas lemia taip pat ir atitinkamus sprendimus, kad, kurie įtakos taip pat ir skrydžių poveikį gyvent, vietos gyventojams. Taigi um, dažnai um, keičiami marš, skrydžių uh, maršrutai, takai ir, ir dėl to erdvės pertvarkymo mažesnis yra poveikis gyventojams. Ir tie pakeitimai yra aiškiai susiję būtent su bendro Europos dangaus e, gyveninimu. Ir pagal bendrą Europos dangaus sutarimą viskas yra daroma, kad oro erdvė būtų pertvarkyta taip, kad kuo mažiau um, vietos gyventojų paveiktų um, orlaivių triukšmas. Ir aišku, visuomet prieš tokius pertvarkymus darant yra konsultuojamasi su vietos gyventojais, žiūrima, kaip juos įtakos tas triukšmas. dėl to, ar Europos komisija turėtų kištis į kažkokius procesus, kuomet yra konsensus. Aš galiu pateikti vienos oro uosto pavyzdį. Jis tikrai garsėja konsultacijomis su suinteresuotomis šalimis, kurios jau dešimt metų tęsiasi. Ir Vienos oruostas, pavyzdžiui, neižvelgia jokios grėsmės iš e, komisijos pasiūlymo, kur kalbama būtent apie konsultaciją su interesuotomis šalimis. Taigi esmė yra sutelti dėmesį į um, procesą, o ne rezultatą. Labai svarbu sukurti reikiamą pagrindą, tinkamus rėmus, kuriuose vyktų konsultacijos su vietos interesuotomis šalimis, kad e, rezultatas galinės būtų priimtinas visiems. Minutes, please. Prekesal dviem minutėm taip pat prašom. Ačiū už klausimus. Eva, ne, ne, tikrai nesuteikiu Jums žodžio, aš tik tai noriu pasakyti, kad turime svečius, su kurių nuomonė galbūt mes ne visuomet sutinkame, bet prašau pasilaikyti savo komentarus. Aš stengiuosi kažkaip tai vesti šį postėdį, nors daug yra kalbančių tuo pat metu. Panaikės žodis. And... Ačiū pirmininkė. Tačiau mm, triukšmas, kurį kelia e, orlaiviai ar e, kelių transportas yra skirtingas. Pavyzdžiui, jeigu E, persikeli gyventi prie gatvės, kurioje ir vyksta intensyvus eismas ar prie geležinkelio, žinai, kad e, tu gyvensi triukšmingoje vietoje. Tuo tarpu, e, pavyzdžiui, jeigu tu gyveni netoli oro uosto, tu niekuomet nežinai, ar tas triukšmas išauks ar ne. Ir iš esmės tai yra tarsi terorizmas prieš tave, nes tas triukšmas yra tau primetamas ir tu negali jo išvengti. Pavyzdžiui, yra tam tikrų vietovių Europoje, kur žmonės tiesiog negali pasislėpti nuo triukšmo, jie negali persikelti kažkur tai kitur, nes būtent orlaiviai skraido, pradėjo skraidyti virš jų namų. Toliau, e, kalbant apie orlaivį keliamą triukšmą. Jis turi labai didžiu, didžiulę kaina, kurią patiria visuomenė ir, ir socialinis draudimas ir taip toliau. Mes šiandien žinome, kad orlaivį keliamas triukšmas sukelia lygas tūkstančiams žmonių ir kraujospūdis padidėja ir taip toliau. Tai iš tikrųjų galime kelti klausimą komisijai, ar, ar bus uh, reglamentuojami šie klausimai. Mes tikrai norėtumėm, kad būtų direktyva, o ne reglamentas. Ačiū ir ponui Baldvim dvi minutės. Um, Ačiū. Diskusijos tikrai labai naudingos buvo. Norėčiau vis pirma atsakyti ponui Lainfridui. Aš labai atidžiai klausiausi jūsų išsakytų pastebėjimų dėl komisijos požiūrio gal, ir, ir jūsų ma, nuomonės, kad mes pernelyg entuziastingai kai ką vertiname. Mes esame čia tam, kad išklausytume jūsų ir išgirstume jūsų nuomonę. Aš taip pat bandžiau išdėstyti savo požiūrį dėl, dėl uh, orlaivių, kurie beveik tenkina keliamus reikalavimus. Noriu pasakyti, kad visų pirma komisijos pasiūlymas parengtas tam, kad būtų uh, tenkinami šioje srityje tarptautinių organizacijų numatyti reikalavimai. Ir mes bandome sukurti, parengti priemonę, kurią galėtų naudotis oro uostai, jeigu nus, jie nusprendžia taikyti tam tikrus apribojimus ir patvirtinti bendras taisyklės, kurios galiotų viso, visiems oro uostams. Aš pamiršau pacituoti skaičių, ką tai reikštų. Uh, visiems oro uostams. Klausimas, kuris buvo esminis šiuose diskusijose dėl komisijos tarsi apsisprendimo, bandymo priimti sprendimą visos Europos vardu. Noriu šimtąjį kartą pakartoti, kad tai nėra mūsų tikslas. Ponas Galeris labai gerai paklausė, kas laimės, jeigu iš kils ginčas, kai susikirs e, konkuruojantis interesai vietoje. Ar komisija kaip kokia dievybė paskui spręs visų likimus, visiškai ne, kaip buvo akcentuota. Jeigu nes, kas bus, jeigu nesilaikoma direktyvoje numatytų procedūrų? Tai yra, reikia išsiaiškinti, ar vyko konsultacijos e, numatytos direk, reglamente ar, pasi, ar buvo konsultuotasi su visais susijusiais atstovais. Užduotas klausimas, koks yra našiausias e, sprendimas. Mes, mums svarbiausia, kad būtų subalansuoti sveikatos apsaugos ekonominiai interesai ir mes turime išsiaiškinti, ar e, kaštų ir naudos analizė buvo atlikta kalbant apie procesą, tai aktualu, o, o ne pats sprendimo prieimimas. Taigi, ponia Grošai, jūs norėtume, kad komisija pasakytų, koks, kokia yra geriausia pusiausvėra tarp triukšmo, triukšmo mažinime. Visiems skirtingai tikriausiai, netgi šiame kambaryje, šioje salėje, visi skirtingai įvertintų, atsakytų klausimą, koks triukšmo lygis yra primtiniausias. Ir geriausia taikyti procesą, kurio eigoje galėtume susitarti. Ir me, reikalingas reglamentas, o ne direktyva dėl to, kad, tas, kad tie patvirtinta procedūra galiotų visoje Europoje. Ačiū, ponia Boldvinai. Noriu padėkoti ne tik trims ekspertams iš paskutinės temos svarstymo, bet visiems ekspertams, kurie dirbo, atėjo čia šią popietę ir padėkoti visiems nariams už tai, kad skyrė laiko ir taip glaustai atsakinėjo į klausimą klausimus ir tuo skelbiu klausimą baigtu. Ir nėra kitų klausimų komiteto posėdžio darbo tvarkėje ir todėl noriu tik jūs informuoti, kad kito posėdžio data ir laikas Briuselis e, gegužės 30.15 val. Noriu padėkoti ir tvarkdariams Noriu padėkoti tvarkdariams, nes jiems teko lakstyti pirmin atgal, kaitalioti e, korteles su pavardėmis. Dėkoju, pirmininkas dėkoja vertėms bei taip pat tvarkdariams ir tuo posėdis baigtas.